Uh, dear colleagues, I think we start because we don't have uh, too much time, so I would like to start. Kolegos, nedaug turime laiko, pradėkime posėdį. Sveiki atvykę, kas atėjo posėdį jau, jau dabar. Uh, Siūlau pereiti prie pirmo mūsų darbo atverkės klausimo. Tai yra darbo atverkės uh, tvirtinimas. Uh, trečiadienį jums išplatinta buvo darbo atverkė. Šiandien galutinis variantas. Norėčiau pasakyti, kad uh, iš. Uh, ryto prieš pereinant prie posėdžio su nacionaliniais parlamentais bandysime apspręsti du klausimus pagal mūsų darbo atvarkę. Tai yra Ramono Horegė pranešimas dėl demokratijos ir taip pat uh, mano renkta nuomonė dėl Europos indėlių garantijų sistemos. Taip pat norėčiau informuoti, kad e, pirmininkaujančios Slovakijos ambasadoris Peteris Javorčikas netikėtai turi dalyvauti 10 val. trišalėme dialoge, tad atvyks anksčiau, jeigu bus galimybė pradėti posėdį su nacionaliniais parlamentais anksčiau ir bus galimybė suteikti žodžių, žodį ambasadoriui. Tai padarysime dar iki 10 val. jeigu jeigu jūs neprieštarausite ir jeigu, jūs, jeigu bus nariai atvykę, jeigu niekas neprieštarauja dėl darbo tvarkės, jeigu niekas neprašo pakeitimų, tai uh, laikome darbo atvarkę patvirtintą su mano išsakytom pastabom. Dėl antro klausimo, klausimo pirmininkės pranešimai norėčiau trumpai informuoti, kad dalyvavau Kosak plenarinėme posėdėje Bratislavoje lapkričio 13-15 dienomis aptarti du esminiai klausimai. Vienas Europos parlamento vaidmuo Europos parlamente priimant sprendimus, kitas klausimas buvo TTIP. Jau turbūt esate gavę išsame ataskaitą arba tiksliau gausite ją, kai ji bus parengta. Tai dabar daugiau nebegaišinsiu visų laiko. Uh, šitą informaciją. Pasakysiu tik tai tiek, kad e, šis susitikimas įvyko, diskusijos kaip visada buvo itin e, sudėtingos. Ir manau, kad kaip e, AFKO kaip komitetas turime tiesti kaip įmanoma daugiau tiltų bendraudami su nacionaliniais parlamentais, kuo glaudžiau dirbti su jais, tačiau mano bendras įspūdis yra toks, kad nacionaliniai parlamentai ir toliau mato uh, E, potencialą, kokį vaidmenį jie galėtų suvaidinti, priimant sprendimus europinių lygmenių. Bet e, nekalba apie ryšius su nacionalinio lygio institucijom, ypač nacionaliniam vyriausybėm, tai iš tiesų e, yra tam tikras iššūkis rasti bendrą kalbą dėl to, koks galėtų būti konstitucinis vaidmuo kiekvienos parlamentinės e, institucijos, aš manyčiau, kad e, tas klausimas kol kas nėra išgildentas europinėse diskusijose. E, kitas Kozak sustikimas yra numatytas pirmininkaujant Maltai Valetoje kitų metų 22-23 dieną. Na, tas sutikimas bus skirtas tik tai komiteto pirmininkams, o po to, gegužės 28-30, vyks Kozak plenarinė sesija Ir norėčiau jūsų paprašyti, pabandyti įtikinti savo politinės frakcijas, kad jūsų atstovai turėtų dalyvauti COSDAG sustikimuose, kadangi tai labai svarbu. Tai gali būti įtakos turinti platforma diskusijoms su nacionaliniais parlamentais ir galėčiau pasakyti, kad per pastarį posėdį Bratislavoje aš ten dalyvavau kaip AFKO pirmininkė, tad kaip po tokia esu Europos parlamento delegacijos e, ir Bratislavo vicepirmininkė. Ir e, be manęs e, dar vienas kolega dalyvavo iš NF frakcijos. Tai dabar atrodo taip. Taip, Europos parlamentas atstovavimas yra kosok sutikimuose. Toliau, trečias darbo tvarkės klausimas, koordinatorio rekomendacijos. Šiandien neturiu jums ką dėl to pasakyti. Uh, Koordinatorių posėdis vyks kitą savaitę. Penktą gruodžio, tai tuomet jūs ir informuosiu. Einame dabar iš karto prie kito darbo atverkės klausimo. E-demokratija pranešimas renktas Ramono Auregija. Pradėkime diskusijas. Pirmiausia, žodis Ramonai. Gracias, prezidenta, y buenos días a. Dėkuoju, pirmininkė, labadiena visiems. Na, kaip jūs prisimenate, pranešimas dėl e-demokratijos siekia mm, parengti tam tikras rekomendacijas apie šį e, santykį tarp demokratijos ir technologijos. Aš tik tai e, norėčiau, kad e, mes padėtume diskusijas, mes manome, kad demokratija, ypač Europoje, kenčia nuo įvairių dalykų, kalbant, visų pirma, kalbant apie mokesčius, žmonės yra nepatenkinti, piliečiai nepatenkinti ir e, mes turim primti politinius sprendimus ir atsižvelgti į tą nepasitenkinimą, kokį sukelia ekonominės e, padėtis ir kiek čia gali dalyvauti konstitucija, kiek tai susijęs su politinėmis partijomis. Ir atsižvelginti tokį kontekstą, aš tikrai galvojau ir siekiau, kad stengtumės padaryti viską, siekiant išsiaiškinti, kokius mechanizmus galime taikyti mm, mūsų naujoje informacinėje visuomenėje yra daug technologinių priemonių, kurių pagalba galima pagerinti demokratijos padėtį. Tai iš esmės tema mano pranešimo yra tokia. Na, aš nekartosiu paties teksto, tik noriu priminti, gerbam pirmininkė, kad e, kai jau e, kai, kai baigėsi terminas, iki kada galima pateikti pakeitimus, mes gavome 240 pakeitimų pasiūlymų iš įvairių politinių frakcijų. Aš juos išanalizavau, yra e, labai įdomus, naudingi ir gali papildyti tekstą. Ir e, Tiesiog reikia išsiaiškinti, apie ką iš tikrųjų reikia pagalvoti, ką reikia atsižvelgti ir parengti kompromisinius sprendimus, e, kiek tai susijęs su daugeliu e, šito pranešimo dalių. Manau, būtų naudinga visų pirma ir jeigu įmanoma išklausyti išklausyti frakcijų atstovus, kad jie galėtų pasakyti, ką jie nori, ko jie siekia tais pakeitimais. Tai jeigu būtų galima, aš norėčiau a, išklausyti tuos, kurie galėtų paaiškinti tuos pakeitim pasiūlymus. Na, ne vien tik tai, aš taip manau ir jūs taip manote, bet būtų logiška. Taigi, pirmiausia, e, e, suteikiu žodį kolegoms, John Šapet. Dėkoju pirmininkė aišku, Ramon Regiai už jo atliktą darbą rengiant šitą mm, projektą. E, ponas Preda mm, prašė komiteto e, vardu išsakyti jo nuomonę ir turiu pasakyti, kad per pastarąjį e, nuomonį pasikeitimą jį, ponas Preda pateikė 16 pakeitimų pasiūlymų, taip pat Magrip pateikė naudingus ir e, subalansuotus pasiūlymus, kurie galėtų paaiškinti ir papildyti tai, kas yra pasakyta pagrindinėme ir labai gerame projekte atsižvelginti 243 e, pakeitimų pasiūlymus, panas Pėda nori pabrėžti, kad reikia neišleisti iš akių pranešimo temos. Jo nuomonė tai reiškia, e, kad reikia siekti pagerinti ES ir valstybių narių procedūrą gyventinant e-demokratiją e, visoje sąjungoje. Ir kaip jis anksčiau yra sakęs šiame kontekste, nebūtų protinga e, per daug leistis į detalės, kalbant apie klausimus susijusiais su e-politika, kurių, kurie nebūtinai gali paaiškinti piliečių nepasitenkinimą politiką. Pagrindinis panešimo tekstas, kaip supranta ponas Preda, yra siekti pagerinti padėtį ir pasinaudoti potencialu, kurį turi e-demokratija. Toliau ponas Preda pastebi, kad yra daug pakeitimų pasiūlymų, kiek tai yra susijęs su neutralumu, atvirais domenimis, e, ir jis abejoja, ar reikia įtraukti kai, kuriuos, kai kurias teksto dalis į tą projektą. Ir Europos parlamentas jau yra priėmęs poziciją kai kuriais klausimais ir yra teisinga ir protinga, kad atvira interneto prieiga yra labai svarbi demokratijai ir nesinori leistis į techninius klausimus, nes tai susilpins galutinį variantą. Netgi ir e, naujų metų apsisprendimai mums čia nepadės mm, skleisti žinios apie demokratiją. Dėl e balsavimo reikia būti nusekliems ir atitikti tai, ką parlamentas jau yra nusprendęs, ypač kalbant apie EMS. E, E, rinkimų teisės aktų procedūros peržiūra. Ir reikėtų užtikrinti inter, balsavimą internetu ir imtis reikalingų priemonių, užkirtant kelią bet kokiam sukčiavimui, balsuojant tokiamis priemonėmis kai dėl interneto ir elektroninio balsavimo parlamentas reikalavo, kad į projektą būtų įtraukta pakankamai priemonių siekiant užtikrinti rezultatų patikimumą, taip pat balsavimo slaptumą ir duomenų apsaugą. Nors ponas Prida iš principo pritarė tam balsavimo metodui, bet nėra aišku, ar sąlygos yra įvykdytos tam, kad būtų pereita vien tik prie e balsavimo. Bet tai yra papildoma priemonė užtikrinant bals, rinkėjų balsavimą, e, jeigu yra atitinkamos garantijos, kad balsavimas bus saugus ir kad bus gerbimi tie principai, kurie yra numatyti projekte. Todėl ponas Preda mano, kad nėra realistiška tikėtis, kad bus parengtas pasiūlymas dėl evalsavimo modelių iki 2017 pabaigos. Ir siūloma alternatyva 224 pasiūlymą, kad reikia atlikti tyrimus AFKO komitete ir reikėtų visų pirma žinoti, koks yra piliečių e, požiūris į e-balsavimą prieš pradedant visų greičių e, įgyvendinti procedūrą. Tai yra labai įdomus pakeitimo pasiūlymus, pasiūlymas E, tikrai labai e, įdomus 84 e, pasiūlymas dėl piliečių, taip pat dėl skaitmeninio identiteto ir pono Pridas nuomonė, kalbant apie ital, kolegų iš Italijos pakeitimų pasiūlymus, kad reikėtų parengti Europos hartiją dėl internetinių teisių ir būtų gerai, kad mūsų komitetas drąsiai dalyvautų procese, bet turim būti realistai ir numatyti, e, kokie bus sunkumai renkiant tokią hartiją ir koks bus kompetencijų pasidalinimas, kalbant apie e, e, skaitmeninį identitetą E lygmenių. Ramon, I, I don't think. Labai ačiū, Ramon, nežinau, ar turim daugiau kalbėtojų. Jeigu dar kas nors e, norėtų atstovauti, taigi kolega atstovauja žaliuosius ir e, jūs pristatysit savo pas, pakeitimų pasiūlymus. Taigi, ž, Max Anderson, žaliųjų atstovas. Atsiprašau, kad nepastebėjau. Um, some... Dėkoju. Tik norėčiau kalbėti apie pačius svarbiausius dalykus, dėl kurių mes pateikėme pasiūlymus. Visų pirma, jokių būdų negalime parengti e, pasiūlymą, kad iki 2017 metų bus pereita prie elektroninio balsavimo visose valstybėse narėse. Tai yra tiesiog neįmanoma. Todėl aš pateikiau pasiūlymą e, pakeisti šitą nuonės projektą. Kalbant apie e-balsavimą, manau, yra dvi e, tokios linijos ir apie tai mes kalbėjome mūsų frakcijoje, bet aš matau ir potencialią naudą ir tie, ir taip pat matau potencialias problemas. Šie, šios dalykus reikia pasverti. Aš e, laikyčiausi atsargesnio požiūrio, kalbant apie evulsavimą yra didelių pavojų, kad E balsavimas e, jam gali būti pakenkta, gali būti įsilaužimų, ypač šiuo metu, kai yra dideli techniniai galimyb, techninės galimybės ir kai kurios valstybės turėdamas, turėdamas tokios galimybės, techninės galimybės, jos norėtų kištis į balsavimo e, sistemą. Reikia turėti saugią balsavimo sistemą, o ne visos sistemos yra saugios. Ir negalime vien tik tai turėti vilties, kad e-balsavimo nauda nusvers rizikas Tikrai ir tai yra didžiulė problema susijusi su e-balsavimu ir reikėtų laikytis atsargaus požiūrio. Jau dabar yra daug parlamentų, kurie atsargiai žiūri šitas klausimus ir reikėtų, manau, kad šitas atsargus požiūris atsispindėtų ir pranešime. Taip pat turim kitų E, dalykų, pavyzdžiui, 150 pasiūlymas. Kai aš skaičiau, aš visuomet stengiuosi perskaityti visus pasiūlymus ir skaitydamas pasiūlym, pakeitimo pasiūlymo tekstą, e, sakiau, o puikus pasiūlymas, bet e, aš jį pats parengiau, na, tokią progą. Bet kalbant apie atvirus šaltinius ir kalbant apie administravimą. Ir tai atsispindi pranešime, nes jeigu norime, kad e, demokratija tinkamai funkcionuotų, reikia turėti kompiuterių sistemas, kurios galėtų turėti ryšį su piliečiais. Turime turėti sistemą, kuri leistų piliečiams naudotis paprastais kompiuteriais, kad jie galėtų bendrauti su vyriausybė. Ir kai vyriausybė patikė informaciją ir e, paskelbė ją internetu, tai piliečiai turi turėti galimybę ją perskaityti. Čia kalbam apie atvirus standartus. Atviri standartai yra demokratijos klausimas. Tai taip pat yra ir gero archivavimo praktikų sistema. Reikia turėti galimybę perskaityti ir ankstesnius dokumentus. Negalim taikyti tokios praktikos, kad kai tik tai yra atnaujinta sistema, atnaujintas programas ir kad e, viešosios institucijos galėtų e, naudotis ankstesniais dokumentais, kad jie netaptų neskai, neįskaitomi. Ir atviri standartai, kaip sakiau, yra demokratijos klausimas, o atviri šaltiniai, tai taip pat klausimas, e, čia šaltiniais galime naudotis e, ne visada, bet tada, kai yra atitikamos priežastis ir taip pat kalba apie veiksmingumą. Tokia sistema yra pigesnė ir Tai tikrai yra didelis privalumas, kai atviri šaltiniai naudoja atvirus standartus. Tai, manant, du pagrindiniai pakeitimų pasiūlymai. Turime daugybę praktinių mm, pasiūlymų, pakeitimų pasiūlymų. Parengėme pasiūlymus, kaip užtikrinti e, lobizmo kontrolę, tai visame tradicinė e, žaliųjų pastaba, visa eilė tokių pakeitimų pasiūlymų galite jas perskaityti. Ačiū. Labai ačiū kol kas niekas daugiau neatėjo ir niekas neprašė žodžio. Taigi, Ramon, sutikiu žodį jums vėl. Muchas gracias. Eh, muy, muy rápidamente. Labai ačiū, labai trumpai. Na, aš pasižymėjau penkis, šešis pagrindinius dalykus, pagrindinės temas, ties kuriomis turėtume sutelkti mūsų diskusijas ir uh, Aš e, jas, tos pasiūlymus aptarsiu susitikime su šešėtiniais panešėjais ir mes parengsim dokumentą su šešėtiniais panešėjais, kuris e, galėtų būti primtinas visiems. Visų pirma, pasižymėjau e, pono Nisafri pastabas, kokius pakeitimus pasiūlė ponas Prėda, ponas Mikelista Manau, kad jie yra svarbus. Ponas Prita visuomet nori, kad mes laik, būtume labai atsargus, kalbant apie demokratijos krizių diagnozavimą. Taip, tai labai svarbu. Taip pat e, neišleisti iš akių ir sistemos patikimumo. Aš esu pasirengęs aptarti pono Predos idėjas, kuris jis atspindi savo pasiūly, pakeitimų pasiūlymuose, o taip pat, e, kiek tai yra susijęs su diskusijomis, na, gali būti šiek tiek trinties, e, kiek tai yra susijęs su pono Kastedo, pono Dinofi e, pasiūlymais, kalbant apie tiesioginę demokratiją, kadangi ši diskusija gali nu, vesti tai, kad kai kurios frakcijos gali kelti naujus reikalavimus ir siekti pagerinti demokratiją, naudojantis mm, referendumais. O mano nuomonė, tai neturėtų būti alternatyvi sistema atstovaujamai demokratijai. Manau, remintis pastarųjų metų patirtimi, kad taip vadinama tiesiog demokratija, e-demokratija nėra geresnė sistema negu atstovaujamoji demokratija. Priešingai, manau, kad atstovaujamoji demokratija yra geresnis demokratijos atspindys. Tai nereiškia, kad kartais negalime mm, naudotis referendumais, bet e, patirtis rodo, kad referendumai atskirti apskritai yra paprastas atsakymas į sudėtingas problemas, bet tai ne visuomet yra tinkamiausias būdas sužinoti piliečių nuomonę. Čia, aišku, vyksta diskusija ir vėlgi aš norėčiau labai atsargiai žvelgti į tą diskusiją. Taip pat e, ponas Anderson iškėlė klausimą, kuris irgi yra svarbus, kad mes e, ketiname aptarti atvirus šaltinius ir kad, kad piliečiai nebūtų priklausomi nuo technologijų, nuo, e, nuo tam tikrų programinių įrankų, Taigi, už, siekiant užtikrinti, kad m, mm, bus garantuotas visiškas atvirumas, tai nebuvo iš pradžių atspindėta pranešime, bet mes tuos pasiūlymus atsižvelgsim. E, buvo daug pasiūlymų susijusi su Europos piliečių iniciatyva. Mes e, kartuojame tai, ką jau esame sakę šiame komitete, dėl to, kad reikia pagerinti mm, atsai sistemą, bet manau, kad tai nepatenka į šio pranešimo taikymo sritį, nes mes apie tai jau esame kalbėję ir tai atsispindi ankstesniuose pranešimuose, kur, kurį panas Soflin pats parengė ir kuriam komitetas pritarė. E, turėtų būti diskusijos, ar e, to, ar internetas turėtų būti reglamentojamas ar ne. Tai labai atviras klausimas, nes kai kurie pasiūlymai e, reikalauja, kad internetas būtų reglamentuojamas, o čia vėlgi yra diskusija ne abstrakti, bet e, tai yra klausimas, apie kurį tikrai turim pagalvoti, ar įmanoma, ar neįmanoma ir politiškai neprasme, ar tai gera mintis. Reikės aptarti visą eilę pasiūlymų, kad uh, pranešimo projektas atspindėtų konfliktą tarp informacinių technologijų ir asmens teisų. Orumas e, galimybė nebūti šmeižiamam. E, ponas Persan patikė visą eilę iniciatyvų, siekiant pagerinti sistemą, kad e, kai vartojama ICT ir kai, kad būtų šalia ir galimybė apsaugoti asmens teisės. Teisė būti pamirštam, taip pat individuali apsauga internete, kuris, kaip mes žinome, sukelia visą eilę konfliktų. Tada vadinama post tiesos visuomenė. Ir iš, atsispindi tam tikros problemos, kaip mes apsaugosim asmens teisės naudojantis internetu. Taigi, tuos aspektus reikia įtraukti į pranešimą. Ir visai lė formuluočių, kur yra kalbama ne vien tik tai apie e, galimybę naudotis internetu, kai jo naudojasi vairius lobistų organizacijos. Ir atrodo, kad jie atspindi piliečių nuomonę, daugelį piliečių nuomonę. Kiekvieną dieną mes gauname tūkstančius pozicijų kurie tariamai atspindi, atspindi piliečių nuomonę, bet galbūt juos manipuliuoja mašina, kurie mums siunčia e, piliečių nuomonės, e, rekomendacijas, kad mes balsuotume už tą raną. Taigi šiame pranešime mes turime nurodyti šitą pavojų, kad kai kurios organizacijos, kurios e, pasinaudoja ICT priemonėmis, kad jos gali perduoti nuomonę, kurie objektyviai nėra piliečių nuomonė, bet tai yra techninė nuomonių sankaupą. Be to, ir prašymas ir klausimas, kiek tai yra susijęs su m, mm, rekomendacija, kad te, teisė turėti interneto prieigą yra pagrindinė teisė. E, teisininkai dirba ties šiuo klausimu ir buvo pasiūlyta į interneto prieigos teisę įtraukti į hartiją, manau, kad reikėtų įtraukti šitą mintį, jeigu tai yra jau pagrindinė teisė, kad ji tokia ir ištiktų. Ir atsižvelginti tai, kad šis pranešimas tik tai teikia pasiūlymus, mes, manau, turėtume ir apie tai pagalvoti. Taigi, gerim pirmininką, norėčiau užbaigti, pasakydamas, kad, kaip jau sakiau, mano ir šešėlinių pranešėjų e, nuomonė yra tai, kad mes turėtume pasistengti ir parengti kompromisą, atspindint jūsų nuomonę, jūsų pozicijas, kad e, tai kad nebūtų netinkamų e, formuluočių ir kai mes tik tai parengsime pranešimą, mes norėtume jį aptarti posėdėje sausio mėnesį. Norėjau, kad sausio mėnesį dėl pranešimo būtų balsuojama. Ir manau, kad tai būtų naudinga parlamentui. Norėčiau pridurti, kad <clears throat> iš ties mes planuojame balsuoti, susitikime sausio mėnesį. Susitikimas vyks per 13 sausio. Taigi tikimės, kad jūs balsuosite sausio pabaigoje ir taip pat tikiuosi, kad tai bus tikrai įdomi ataskaita. Jeigu daugiau neturėsite komentarų apie šią ataskaitą, norėčiau pereiti prie penktojo darbo tvarkės punkto. Ir tai AFKO nuomonė apie Europos indėlių draudimo schemą. Aš esu pranešėja šią temą ir norėčiau informuoti Jūs apie tai, kad panašu, kad AFKO yra vienintelis komitetas, kuris pateikia nuomonę šiuo klausimu. Čia kalbama apie bankų sąjungos struktūros pabaigimą ir apie bankų sąjungos ramščio uh, užkūrimo pabaigimą. Taigi mes siekiame apsaugoti e, piliečius nuo tokios situacijos, kad jie moka už bankų klaidas. E, taigi mūsų tikslas yra restruktūruoti sistemą ir šis pranešimas Ekon komitete buvo rengiamas kurį laiką ir buvo įtrauktas į darbo atvarkę jau prieš kurį laiką. Mes taip pat e, Mm, negalime atmesti galimybės, kad paskutinis balsavimas bus atidėtas. Visgi pabaigoje sausio mėnesio mes planuojame pabaigti nuomonę ir ji bus pateikta komisijai. Norėčiau taip pat jūs informuoti, kad turėtume ir norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu, kai kalbame apie pakeitimus, daugiausia dėmesio reikėtų kreipti į tai, kad AFKO kompetencija šioje srityje yra siekti, kad pagrindime komitete būtų balsuojama teigiamai už minėtus pakeitimus. Ir nuomonėje yra aptarmi pagrindiniai trys principai, kurie yra svarbus mums. Kadangi AFKO iš esmės apžvelgia konstitucinę ES struktūrą, svarbu yra atskaitomybė ir lygus visų narių traktavimas. Todėl siūlau įtraukti papildomą elementą susijusi su tokia situacija, kai nacionalinės mm, indėlių draudimo sistema neveikia, tuomet ir jeigu ši sistema ne, nesilaiko savo įsipareigojimų. Dabartinė, pagal dabartinį pasiūlymą, kurį patikė Europos komisija, vienintelė procedūra, kuri yra priimta nacionalinės sistemos ne, neveikimo atveju, yra Tai reiškia, kad tokiu atveju nacionalinė draudimo sistema būtų nedengiama, nebūtų siūlomas garantijos iš EDI sistemos. Tačiau manau, kad tai nėra pakankamas proporcingumas, vien e, neįtraukimas į EDI sistemą. Norėčiau pasiūlyti elementų, kurie padarytų sistemą labiau nuspėjamą ir norėčiau taip pat pasiūlyti procedūrą, kuri, kuria būtų vadovaujamasi prieš e, garant, neįtraukimą į garantiją siūlyčiau sankcijas ir tai reiškia, kad prieš tai, kai nacionalinė sistema būtų neįtraukta į garantijų sistemą, visų pirma būtų taikomos finansinės baudos. Ir taip pat siūlau įgalioti Europos komisiją, kuri galėtų parengti deleguojamą aktą, kuriame būtų numatyta šios procedūros taikymo modelis. Kalbant apie lygų valstybių narių traktavimą turėjau omenyje tai, kad tos šalis, kurios neturi euro įsivedusios ir jungiasi prie eurozonos, tuomet e, komisijos pasiūlymas yra e, yra pri Taigi, jeigu šalis pasitrauktų iš e, bankų sąjungos yra numatyta tam tikra procedūra, tačiau taip pat labai svarbu suorganizuoti ir tos šalies e, patekimą į edį sistemą, Garantin, kad jos galėtų naudotis garantiniu fondu. Taigi siūlau savo nuomonėje sukurti tam tikrą procedūrą, kaip galima būtų e, prisijungti ir iš, e, išstoti iš sistemos. Taip pat siūlau, kad komisija taip pat praneštų ir Europos parlamentui apie, apie atvejus, kai Edis narė narės reikalaujama mm, akumuliuoti resursus, o mes tuo tarpu šioje procedūroje ne, šiuo metu nedalyvaujame. Tačiau mano pasiūlyme e, taip pat yra ir techninių pakeitimų. Kalbant apie keitimas informaciją, apie rezoliucijų priežiūrą ir indėlių garantos, garantijų sistemą. Taip pat siūlau supratimo memorandumą dėl kitimos informacija. Taip pat dėl nacionalinės priežiūros institucijų. Tos institucijos, kurios administruoja indėlių draudimo sistemą, taip pat turėtų dalyvauti šiame procese. Kitas techninis pakeitimas susijęs su e, teisų davimu Europos ECB bankui ir būtų prašoma dalyvauti, pirmininko dalyvauti susitikime tam, kad tai, tai, tai toks mano pasiūlymas. Ir taip pat norėčiau taip pat savo mm, įžangą baigti tuo, kad informuoju Jūs apie tai, kad reikėtų numatyti galutinę datą. Ir galutinė data yra gruodžio 7-6 val. vakaro ir siūlome balsuoti 13 sausio dieną. Taigi norėčiau savo e, komentarą baigti ši, e, šiu, šiais žodžiais. Ir dabar mes susidūrėme su iššūkiu, kadangi e, turime tik Mercedes, kuri nori pas, pasisakyti ir daugiau nėra pranešėjų. Tačiau taip pat turime uh, ir ambasadorių Jošiko, kuris labai noriai pasidalinti savo nuomonę ir su mumis jis dalyvaus susitikime tik iki dešimtos. Todėl galbūt pakeisime procedūrą ir taip pat matau, kad atvyksta ir mūsų kolegos iš nacionalinių parlamentų. Sveiki atvykę. Taigi, galbūt oficialiai vėliau pradėsiu susitikimą, nes nenoriu tiesiog gaišti jūsų laiko. Ir jeigu sutikisi, sutiksite, visa, viskas yra transliuojama internetu. Taigi tiesiog du, suteiksime dabar žodį Jums, ačiū. Kolegos, gal galėtumėte prisėsti ir ambasadoriu, kai būsite pasirengęs, prašau tarti žodį. Ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau atsiprašyti dėl to, kad truputį pakeitėme darbo tvarkę. Tačiau, kadangi artėja mūsų pirmininkavimo pabaiga, mes turime labai daug veiklos ir vėliau turėsime dalyvauti trišalėme dialoge. Taip pat norėčiau padėkoti už pakvietimą dalyvauti šiame susitikime. Manau, kad tai labai svarbi proga kalbėti iš Slovakijos uh, perspektyvos, pristatyti Slovakijos nuomonę ir taigi AFKO komitetas nacionalinių parlamento atstovai turi puikią galimybę dalyvauti debatuose. Taip pat pirmiausia norėčiau pasakyti, kad labai vertiname jūsų darbą, komiteto narių darbą. Manau, kad labai svarbu pabrėžti, kad bendradarbiavimas buvo labai sėkmingas dalyvavau keliuose susitikimuose šiame komitete. Tai tie susitikimai vyko rugsėjo mėnesį, tačiau taip pat e, dalyvavau ir e, lapkričio pradžioje susitikime Bratislavoje. Norėčiau paminėti, kad Mūsų pirmininkavimas dar žinoma nepasibaigė ir dar mes turime nemažai darbų nuveikti. Mums dar liko keletą savaičių tam padaryti ir mes labai stengsimės e, dirbti, daug dirbti ir gyvendinti savo tikslus ir ambicijas, kurias, kuriuos nusistatėme savo pirmininkavimo pradžioje. Porą dalykų, kuriuos norėčiau paminėti. Bratislavos viršūnių susitikime, kuris įvyko rugsėjo viduryje. Pagrindinis tikslas ir pagrindinė užduotis e, buvo aptariama, kokia bus sąjungos ateitis po Brexit referendumo, taip pat buvo kuriamas veiksmų planas, buvo kuriamos konkrečios užduotis, konkretus tikslai kurie yra svarbus mūsų piliečiams. Ir mūsų pirmininkavimas buvo paremtas minėtomis užduotimis. Mes stengiamės įgyvendinti e, konkrečius rezultatus, kuriuos pristatysime pirmininkavimo pabaigoje. Taip pat mes daug dėmesio skiriame e, pakrančių sienų apsaugos pajėgoms, jų įkūrimui ir taip pat E, dabar bus įgyvendintas su tuo susiję teisės aktai. Ir tai svarbu, kad tai būtų ne tik tai popierioje viskas, bet kad ir įgyvendintume mūsų tikslus. Taip pat labai svarbu užtikrinti Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą. Mes E, Marakeše vykusiame susitikime dalyvavo įvairi, įvairius atstovai iš įvairių šalių ir tai buvo taip pat labai svarbus susitikimas. Taip pat buvo sita dėrybos labai svarbios ir buvo e, šis susitarimas pasirašytas, dabar jis yra Europos parlamente, tačiau tai taip pat labai svarbus susitarimas mūsų priekybos politikos srityje. Taigi kalbame apie didelę e, apie didelės dėlionės dalis, apie skirtingus nuveiktus darbus ir norėčiau pabrėžti tai, kad mes sėkmingai um, dalyvavome diskusijose biudžeto klausimais. Ir kalbant apie AFKO darbo tvarkę ir tikslus, manau, kad mes turime taip pat gana svarbių ir sėkmingų rezultatų. Visų pirma, apie Visų pirma, buvo pradėta rinkimų reforma. Taip pat <clears throat> ruošiame dėrybas tarp instituciniam susitarimui dėl skaidrumo, skaidrumo registro. Taigi mes jau turime, jau įvyko nemažai naudingų, sėkmingų susitikimų. Grįžtant prie konkrečių klausimų apie e, e-rinkimų įstatymą, e-teisės įstatymą. E, taigi, e, kalbant apie rinkimus ir apie rinkimų aktyvumą, e, tai yra gana didelis iššūkis ES kontekste. Mes norėjome e, pateikti įvairius pasiūlymus tarybai. Mes esame atviri įvairiems pasiūlymams, tačiau, žinoma, bus sunku vienbalsiai priimti bendrą sutarimą iš visų valstybių narių tačiau mes bandome nustatyti bent jau kelis elementus, kurie bus svarbus žingsnis į priekį ir mes tokiu būdu galėsime kurti geresnę sistemą, Europos parlamento rinkimų sistemą. Mūsų kaip pirmininkaujančios šalies vaidmuo visų pirma yra organizuoti debatus, diskusijas Ir e, diskusijos vyko įvairiais lygmenimis, buvo darbo grupių debatai, taip pat e, e, susitikimai ir debatai vyko ambasadorių lygmenyje ir manau, kad vėliau taip pat susitiksime ir su jūsų komitetu, kur taip pat aptarsime galimus ateities susitarimo elementus. Žinau, kad mes laiko neturime daug, todėl uh, labai daug dėmesio, kaip ir meninkaujanti šalis, skirsime minėtam klausimui ir tikiuosi, kad gal, susilauksime tikrai mm, teigiamų rezultatų, kalbant apie diskusijų užbaigimą. Taip pat norėčiau paminėti ir dar vieną dalyką, kad mūsų tikslas yra padidinti balsavimo aktyvumą rinkimuose. Tačiau, žinoma, viskas prasideda nuo balsavimo pačiose valstybėse narise. Mes galime sukurti geresnės sąlygas, geresnę sistemą, tačiau galiausiai svarbu, kad patys rinkimai būtų neatsiejama rinkimų valstybėse narėse dalis. Galbūt reikėtų tam tikrų teisės aktų pakeitimų. Mes, žinoma, galime prisidėti prie viso proceso, tačiau galų gale pačios valstybės narės turi siekti ir imtis veiksmų, kad būtų padidintas rinkėjų aktyvumas. Taip pat čia labai svarbus politikų vaidmuo. Apie Europos parlamento tyrimo teisę taip pat labai džiaugiuosi, kad mes jau turėjome sėkmingą susitikimą su komisija ir mes nutarėme, kad siekiant siekiant pakeitimų bus Mes taip pat susitarėme ir neformaliomis nuomonėmis pasikeisti teisinių E, institucijų ir mūsų susitikimo tikslas buvo toliau e, apibriežti, kaip sprendžiami bus teisiniai klausimai. Mes siekiame e, leisti teisinėms institucijoms apsikeisti kontaktais ir taip pat susitarti dėl būdo ar metodo, kaip mes galime toliau uh, judėti pirmin su šiuo darbo tvarkės klausimu. Taigi norėčiau paskatinti, suorganizuoti pirmąjį susitikimą tarp teisės, teisinių institucijų. Kalbant apie ES institucijų kaitą ar ateitį, norėčiau paminėti apie ataskaitas, kurios buvo pateiktos uh, E, susijusios su Lisabonos e, susitarimu, sutartimi. E, taigi pakeitimai dėl institucijų raidos, apie jų sistemos kaitą ateityje mes kaip pirmininkaujantį valstybę labai laukiame pateiktų ataskaitų ir kai jos bus priimtos TAFKO komitete ir vėliau Europos parlamento plenarinės sesijos metu tikriausiai tai jau bus e, pirmąjį kitų metų semestrą. Ačiū už suteiktą žodį, ačiū už pakvietimą. Pasistengiau labai plačiai pristatyti mūsų nuomonę kaip pirmininkaujančios valstybės, tačiau taip pat e, AFKO komitetas e, dalį tų klausimų sprendžia. Ačiū ambasadoriu, kreipiuosi kolegas, kurie ką tik tai prisijungė prie mūsų, kadangi Ambasadorius Peteris Javorčiakas, e, atstovaujantis pirmininkaujančiai Slovakijai, turi išvykti į um, trišalį e, dialogą, todėl turėjome jam suteikti žodį prieš oficialiai prasidedant mūsų susitikimui. Tai tie, kas vėliau šiek tiek atvyko, galėjo išklausyti dalį ambasadoriaus kalbos, tačiau tai buvo vienintelis būdas išklausyti pirmininkančios valstybės atstovo ambasadoriaus. Labai ačiū jam. Ir e, tik, e, tikėkime, kad e, pavyks baigti su jumis pradėtus darbus. Tikėkime, kad e, dar jums pirmininkaujant bus baigti e, spręsti ir diskutuoti tam tikri klausimai ir e, džiaugiamės tą galimybę, kad galime dirbti su jumis dėl rinkimo teisės, tyrimo teisės ir labai ačiū jums už tai, kad dirbate kartu su mumis šiais labai sudėtingais klausimais. Labai ačiū jums ir sakime, pirmininkaujant. Baigiant pirmininkavimą. Um, so... Dear, dear colleagues, I understand we can. Uh, Kolegos, uh, galime oficialiai pradėti mūsų posėdį. Pirmiausia, norėčiau. Uh, pirmiausia, norėčiau atsisveikinti su ambasadorium Peteriu Javorčiuku, atstovaujančiu pirmininkaujančiai valstybei, ir taip pat pasveikinti atvykus Europos komisijos vicepirmininkė Kristalina Georgieva. Ačiū komisijos nariai už tai, kad atvyko. Uh, Deja, turėčiau Jūs informuoti, deja, Slovakijos nacionalinė e, taryba šiandien balsuoja dėl 17 metų biudžeto, tad mūsų e, kolega e, Konstitucijos ir Teisės reikalų komiteto pirmininkas, ponas Robertas Madė, kuris turėjo bendra pirmininkauti šiam susitikimui kartu su manim, negalėjo atvykti. Ir taip pat kolegos uh, iš Portugalijos Respublikos asamblėjos šiandien irgi turi balsuoti dėl 17 metų biudžeto ir prašė mūsų perduoti jums, kodėl jie šiandien negali dalyvauti šiame posėdėje su mumis. Ir dar porą žodžių norėčiau priminti jums, kodėl šiandien čia susirinkome. Uh, kadangi mes kaip e, Europos parlamentas naudojamės visomis galimomis platformomis, kurias sukūrėm ir kurias dar galima sukurti, kad e, galėtume plėtoti politinį dialogą su nacionaliniais parlamentais ir AFKO taip pat e, kartą per metus organizuoja šitą susitikimą bendradarbiaudama su nacionaliniais parlamentais, tai yra susiekimas skirtas e, klausimams, e, kurie yra svarbus e, AFKO politiniai darbo atvarkiai. Manome, kad per Europos ir nacionalinių parlamentų ir parlamentarų tinklus taip pat galime būti naudingi piliečiams, galime prisidėti prie to, kai bus formuojama Europos politika. Uh, kad tai būtų daroma geriau ir taip pat galime daryti didesnį poveikį gyvendinant e, tą politiką nacionaliniu lygmeniu. Tad e, tikiuosi, kad šios dienos e, posėdis prisidės prie mūsų bendrų paskaitų pastangų didinti bendradarbiavimą tarptų, kas atstovauja piliečiams įvairiais lygmenimis Europos valdysenos sąrangoje. Taip pat e, norėčiau paskelbti, kad e, greičiausiai kitų metų pirmą pusmetį e, kreipsimės jūs, nes mūsų kolega Paula Rangel rengė vadin, vadinamą įgyvendinimo pranešimą. Jis yra skirtas sutarties nuostatų įgyvendinimui, kiek tai yra susijęs su nacionaliniu parlamentu vaidmeniu ir tikimės, kad e, jis arba atvyks e, pas jūs visus, arba galbūt vėlgi būtų naudingiau pakviesti jūs ir surenkti tarp parlamentinį posėdį šio klausimo kitų metų pirmą pusmetę. Tad e, dar su jumis pasitikslinsime dėl to, kaip jūs norėtumėt dalyvauti diskusijose šiais klausimais. Tie klausimai taip pat yra gvildenami minėtame pranešime. Šios dienos e, susitikimas yra suplanuotas taip. Iš ryto kalbėsime ir vyks diskusijos apie du pranešimus, kuriuos e, paminėjo ambasadorius Javorčikas. Tai yra dalis bendradarbiavimo tarp parlamento ir tarybos. Vienas tai yra reglamentas dėl Europos parlamento tyrimo teisės ir antroji tema yra uh, yra galiojančios 76 metų ES rinkimų teisės peržiūros ir mūsų tikslas yra aišku stiprinti mūsų tikrinimo galę, daugiau dalyvauti gvildenant tos klausimus, kurie yra transnacionaliniai savo pobūdžio, tai susijęs su tyrimo problemų, kurios reikalauja bendradarbiavimo, rinkimų teisė yra taip pat labai svarbi ir uh, dabartinio vadinamo demokratinio deficito kontekste mes norėtumėm, kad rinkimai būtų labiau matomi, labiau europiniai, kad juose taip pat būtų aktyviau dalyvaujama. Na, o po pietų vyks diskusijos dėl ES institucijų raidos ateityje. Ir e, taip pat, e, kaip tai yra susiję su konstituciniais aspektais, kalbėsime klausimais, e, kuriuos galima spręsti ir pagal dabartinę sistemą. Kalbėsime apie Mercedes Breso ir Elmero Broko pranešimą, kalbėsime apie tai, kaip Europa galėtų įti ateitį, likdama ir dirbdama pagal galiojančių sutarčių sąrangą. O antroji diskusijų dalis bus skirta Giferhofštato pranešimui. Jame žvelgiama toliau, kas bus galbūt po to, kalbant apie galiojančias sutartis ir ko reikėtų Europai ateityje, vertinant viską iš piliečių požiūrio taško, tačiau tai gali pareikalauti sutarčių pakeitimo. Šie pranešimai yra proceso dalis, dalis to, kaip parlamentas vertina ES ateitį, tai reikia vertinti bendrame kontekste, kas vyksta taryboje, tai yra Bratislavos kelio gairių planas, ambasadoris tai minėjo, kas dar vyksta taip pat taryboje. Minint Romos sutarties metinės šiame kontekste, galvojant apie tai, kas vyks Romoje, uh, organizuojant tos minėjimo renginius kovo pabaigoje. Ir taip pat kitas dalykas yra, koks parlamento vaidmo galėtų būti, kai komisija parengs baltąją knygą. Ir ten bus kalbama apie tai, kokia galėtų būti ES ateitis. Ir tai taip pat bus matoma iš mūsų politikos, mūsų diskusijos. Uh, Taip pat e, norėčiau Jūs informuoti apie, apie, e, apie tai, e, kai bus sutikimai organizuoti. Kiekvienai sutikimo daliai galėtumėt užpildyti formą, kuri išplatinta, išdalinta visiems yra turėtų būti ant stalų, nurodytas kalbėjimo laikas ir taip pat norėčiau pasakyti, kad prašau užpildykite šitas formas prieš prasidedant diskusijom dėl kiekvienos temos. Iš jūsų bus surinktos šitos formos, tada pasižiūrėsime, kiek turime laiko ir kiek jums galime skirti laiko. Be abejo, visi, visiems puikiai pažįstama yra tokia darbo tvarka kadangi būtent tokia tvarka yra dirbama ir COSAC susitikimuose, ir uh, kitose nacionalinių parlamentų susitikimuose. Tad uh, tiek mano įžangos. Taip pat norėčiau uh, pakviesti visus parlamentarus ir Europos ir nacionalinio par parlamento, taip pat norėčiau pakviesti ir komisijos narę, ir ambasadorių Javorčiuką, norėčiau pakviesti visus kartu papietauti. Pasibaigus rytiniai posėdžio daliai, nulinėme šio pastato aukšte, narių restorane. Tad tiek pranešimo. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijos vicepirmininkiai, poniai Kristalinai Georgievai. Pane vicepirmininkė, žodis jums. Madam uh, Chair, thank you. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė Hubner. Labai ačiū už galimybę dalyvauti šiame rytinėme posėdėje. Aš atstovauju poną Timmermans, Timmermans, kuris norėjo dalyvauti čia, tačiau e, jis dalyvauja sustikime, kasmetinėme sustikime su e, religiniais vadovais ir jis paprašė, kad aš dalyvaučiau šioje labai svarbioje diskusijoje vietojo. Gerbiami nariai, aš nepasakysiu nieko naujo, pradėdama savo pasisakymą labai paprastų faktų konstatavimu. Pasaulis keičiasi labai greitai. Daug šių pokyčių yra pozityvus, jie yra į gerą tai turtingesnis pasaulis. Mes dabar turim 83 trilijonus dolerių biudžetą, tai yra metinis biudžetas, tai yra pasaulis, kur daugelis naudojasi ekonominį, ekonominį vystimusi. Manome, kad milijardas žmonių per pastarosius dešimtmečius, porą dešimtmečių išvengia e, didžiausio skurdo. Tai yra pasaulis, kuriame technologija keičia mūsų gyvenimo ir darbo būdą. Praktiškai kasdien. Ir aš e, e, prisipažinau savo anūkiai, koks yra didžiulis poveikis per, vien per mano gyvenimą. Ir kaip gera mačiutė, aš jai pasakojau, kaip, kai aš buvau jos metų, jai tada buvo penki metai, nebuvo televizorių ir nebuvo kompiuterių. Ji švilktelėjo į mane ir sako, o tai turėjote tik tai iPadus, ne? Ir žinoma, jeigu palyginsim, ką mes darėm, kaip mes buvom studentai, kaip dabar studentai mokosi, kaip medicinos paslaugos yra teikiamos, kaip kitos paslaugos yra teikiamos. Tai yra dramatiška transformacija. Tačiau nebūtinai viskas keičiasi tik į gerą. Mes labiau esame susi, labiau susiję, prekis keliauja iš vieno žemyno į kitą, bet blogis irgi ir geri dalykai, ir blogi dalykai keliauja. Ir e, matome Europoje, koks yra didžiulis poveikis, kurį sukelia žmonių judėjimas. O judėjimas vis stiprėja ir stiprės. Jeigu mes to nepasakysime kaip įmanoma paprasčiau, turiu, tai pasaulis yra daug jautresnis ir e, patiria daugiau e, sukretimų, kurios sukelia konfliktai mūsų kaimininėse šalyse ir e, ten nestabilumas yra daug didesnis negu kitose pasaulio dalise. Be to, dėl klimato kaitos tai nebėra ateities problema, bet mes jaučiame pasiekmes jau šiandien. Taip pat finansinė prasme yra galimybė apkeliauti pasaulį per kelias, valand, kelias valandas. Ir kai įvyko sukritimas Šanhajuje, mes ir Europoje tai pajutome kitą dieną. Mums Europoje, ką tai reiškia ir ką tai reiškia anksčiau per pastarosius keletą metų, tai mes šokinėjom nuo vienos krizės prie kitos patyrėme ekonominę, finansų krizę, eurozonos krizę, krizę Graikijoje, pabėgėlių krizę, o dabar patyrėme politinės e, šoko bangas po balsavimo Didžiojoje Britanijoje, kuris buvo labai svarbus mums Europoje. Aišku, vėlgi reikia paprastai konstatuoti faktą. Žmonės yra sunerime, yra sunerime Europoje, jungtinėse valstijose, žmonės nerimauja visur. Ir šis nerimas leidžia atsirasti tokioms politinėms tendencijoms. Na ir į tai reikia žiūrėti labai rimtai. Populizmas, žinoma, egzistuoja, matome prieš akis, populizmas visur kyla. O tai reiškia, kad daugelį mūsų Europoje mes pasiekėme tokį tašką, kai žmonės galvoja, kad aukso amžius jau praėjo. Dabar esame netikrumo laikotarpyje. Žinome, dėja mes labai dažnai pamirštame, pamirštame, kokia gera Europos Sąjunga yra kokia ES yra gera, mes pamirštame, kad mūsų yra 500 milijonų vis dar, pažiūrėsime, kas e, įvyks su salomis, kurios nėra mūsų žemynų dalis, kas joms atsitiks e, ateityje, mes esame didžiulė rinka, e, yra galimybė laisvai judėti žmonėms ir mes pamirštame, kad mes esame didžiausia pasaulio ekonomika. Pamirštame, kad mes esame labai konkurencingi. Labai lengva tai pamiršti, kai mes patiriame tokius sukretimus. Ir klausimas, kurį reikia užduoti pat savo, patiems savo, yra toks, koks bus mūsų pasirinkimas. Žinoma, kai pasaulis keičiasi, Europa irgi turi keistis, Europos Sąjunga turi keistis kokia bus pasikeitimų kryptis, kokią mes pasirinksime mums ir mūsų vaikams. O aš e, tikrai tikiuosi, kad mes šį netikrumo Europoje amžių paversime drąsos amžiui, amžiumi, drąsos susidurti su mūsų patiriamomis problemomis ir priimti sprendimus, kurie yra reikalingi Europoje, kad ji būtų dar stipresnė, kad būtų pasikeitimai į gerą. Aš e, išsakysiu savo nuomonę ir mano nuomonė, kokį pagrindinį pasikeitimą mes turime gyvendinti arba ne. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad Europa taptų atsparesnė šiems nuolatiniams smūgiams ir sugretimams. Tai reiškia, kad mes turime priimti sprendimus greičiau, keisti kryptį, jeigu reikia, ir panaudoti tuos resursus, kurie galėtų mums užtikrinti perėjimą. Aš esu komisijos narė atsakinga už biudžetą ir turiu labai svarbę žinę nacionaliniams parlamentams. Europos parlamentas pasitarnavo Europos Sąjungai, kai mes dėrėjomės ir aptarėme dabartinį ilgametę finansinę sąrangą, nes parlamentas reikalavo, kad biudžetas būtų lankstus ir e, suteikė erdvės, reikalingos erdvės, kad mes galėtume keisti biudžetą taip, kaip reikalinga. Ir mums pasisekė, būtent dėl to mes sugebėjome patrigubinti ir resursus skirtus migracijai ir turime 16 milijardų, mes turėjome mažiau negu 5 milijardus pradėdami e, bandyti veikti šitą krizę ir tai leido mums pasitarnauti žmonėms kad mūsų darbas susitelktų tik tai ties dviem prioritetais, ne šimtais, ne dešimtimis, bet dviem prioritetais - investicijomis į darbo vietas ir augimą ir užtikrinant saugumą ir dirbant su migracija kalbu apie šitą atsparumą ir stiprumą, aš labai puikiai suprantu, kad tai, ką turim dabar, to nepakanka. Kalbant apie biudžeto pasikeitimus, aš tikiuosi, kad kita daugiametė finansinė perspektyva bus dar labiau pajėgesnė įveikti šitos sukretimus, šitą šoką ir tiesiog keisti finansavimą. E, kolega Mario Monti vadovauja darbo grupiai dėl nusavųjų išteklių ir jis pasakys jums, kad reikia modernizuoti biudžetą, kalbant apie perspektyvą, kaip mes surenkame pinigus ir kaip išleidžiame pinigus. Kai kalbam apie antrą e, prerekvizitą, kuris yra reikalingas, kad, juni, kad sąjunga būtų sėkminga, reiškia užtikrinti, kad e, dideli ties dideliais dalykais ir maži ties mažiais dalykais šitas mūsų šūkis taptų realybę, kad selektyvumas, kas yra daroma Europos lygmenių, išklausyti piliečius, klausytis, išklausyti jūs, kas yra daroma Europos e, lygmenių ir ką šalis geriausiai gali padaryti pačios, kaip mes pasirinksim e, selektyvumas turi vykti pagal demokratinį procesą, bet procesas turėtų būti daug lankstesnis negu yra dabar. Trečias dalykas, mes turime sugebėti tiesiog iš naujo išrasti save. O mano nuomonė tai yra tai, apie ką jūs kalbėsite popietinėme posėdyje, kai išklausysite prezentacijas. Komisija nori, kad Europa keistų save ir šitas renginys bus kovo mėnesį, mes parengsime baltąją knygą apie ES ateitį, lygiai taip pat svarbu ir o, e, ekonominis ir pinigų sąjungos ateitis. Žinoma, tai yra tas pats, tačiau specifiniai dalykai skiriasi ir mes turime aptarti, kaip norėtume, kad vystytųsi ekonominė sąjunga. Per pastarusius metus mes daugiausia dėmesio skiriame norėdami įrodyti, kad mes galime priimti greitus sprendimus ir juos įvykdyti greitai ir kad tas greitis atitiktų piliečių poreikis. Pavyzdžiui, mažiau negu per šešis mėnesius mes sukūrėme naują agentūrą sienų ir pakrančių apsaugai, ji pradėjo veikti. Aš čia dirbu jau septyni metai ir nemačiau nieko kito, kas būtų padarytas taip greitai. Kaip tai darome? Parlamentas, komisija, taryba mobilizuoja jėgas, nes jeigu mes nesaugosim savo sienų, išorės sienų, vidinės mm, sienos turės išlikti, nes tai nepaprastai svarbu ES ateičiai. O klausimas, kaip priimti ir vykdyti sprendimus tokiu pačiu greičiu ir kitais klausimais, kaip šią patirtį paversti normaliu darbo metodu. Kodėl tai turėtų būti išimtis, tai turi būti taisyklė. Aš tikiuosi, kad jūs šiandien diskutuosite labai rimtai apie tai, kaip tinkami užklausyti mūsų piliečius, kad jie galėtų pasisakyti. Ką aš stebiu per pastarosius metus, ir mes visi tai matome, kad dėja labai daug yra tiesiog badamas pirštais nurodomi, kas kaltas. Valstybės narės kaltina Briuselį, sako, kad tai jūsų kaltė, kartais aš pritariu, kad taip yra taip, o iš kitos pusės Briuselis kaltina valstybės narės, o tai reikia užbaigti. Reikia tiesiog baigti komoti vieniems su kitais, kadangi e, atviro jūroje, kurį mes turim šiandien plankoti, niekas negali pasakyti, kad jūsų e, laivo galas kesta, nes mes esam visi toj pačioj valti, tam pačiam laive. Ir kaip atsakinga už biudžetą, aš turiu pasakyti labai paprastai. Taip, reikia biudžeto, reikia pinigų, kad įveiktume šios dienos ir dienos sunkumus, tačiau dar labiau reikia vienybės. Vienybės, valstybių narių vienybės, institucijų vienybės ir Europos žmonių vienybės, kad iš tikrųjų galėtume dirbti ir sumažinti tą nerimą, kurį daugelis žmonių jaučia. Ačiū. Thank you. Ačiū. Ačiū komisarė, paprastai mes neplojame, tai tiesiog įrodo, kad mes tikrai vertiname jūsų įsakytą nuomonę ir laukiame. Žinoma, biudžeto klausimas yra labai svarbus ir sudėtingas, tačiau kalbant apie Baltąją knygą, komisija dirba šioje srityje ir manau visiems mums labai svarbu suprasti, kaip mes galime Baltąją knygą paversti gairėmis, veiksmų gairėmis. tam, kad galėtume įgyvendinti taip reikiamus pokyčius ateityje. Dėkui. Jūs galite, žinoma, ir išeiti, galite pasilikti, čia jau jūsų pasirinkimas. Kolegos, norėčiau tada pereiti prie pirmosios mūsų darbo atvarkės temos apie parlamento tyrimo teisę. Ir prieš suteikiant žodį pranešėjui, norėčiau dar paminėti štai ką. Gal galėtumėte tiesiog dabar informuoti tie, kurie norės tarti žodį, tam, kad galėtume vėliau žinoti, kiek laiko galėsime suteikti kiekvienam asmeniui. Taigi nuo paskutinės teisėkuros pro proceso buvo vykdomas šis, kuriamas šis dokumentas ir tai vienas iš svarbiausių dokumentų. <clears throat> kadangi labai sudėtinga tai yra procedūra, kuri yra apibriešta dar sutartyje. Kartais tarp institucijų yra labai esminių skirtumų, skiriasi nuomonės, kartais skiriasi tarybos ir parlamento nuomonė. Ir dėl to dar sunkiau įgyvendinti pačią sutartį. Norėčiau tai paminėti tam, kad Ramonas pas savo pranešime galėtų daugiau dėmesio skirti esminiams klausimams. Žinoma, per pastarosius keletą metų mes daug kalbėjome apie visus nesutarimus ir Slovakų pirmininkavimo metu buvo imtas reikiamų veiksmų, tačiau vis dar laukia nemažai dalykų, kuriuos turėsime įgyvendinti ateityje. Jūs turite taip pat suprasti, kad yra tam tikros procedūros ar netitikimų Europoje. Ir šiuos klausimus reikia spręsti. Čia kalbame apie įvairius skirtingus komitetus, taksų komitetą ir kitus komitetus. Labai svarbu išklausyti piliečių nuomonę tam, kad galėtume <clears throat> kuo daugiau padaryti jų naudai. Todėl mums labai reikia šio teisės akto susijusio su tyrimo teise. Jūs nacionaliniu lygmeniu jau turite tam tikras procedūras ir todėl mums labai svarbu priimti šį teisės aktą ir šį Šią temą mes aptarsime visi kartu, todėl dabar norėčiau suteikti žodį Roman Hauregi, kuris yra šios, šio pranešimo sudėtingo klausimo pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę. Norėčiau padėkoti visų pirma visiems nacionalinių parlamentų atstovams. Mes kalbame apie teisę, kuri yra suteikta Europos parlamentui. Tai yra reglamentuoti tyrimo teisės komitetus. Kaip žinote, tyrimo teisė yra esminė ir viena iš svarbiausių Europos parlamento teisių. Labai svarbu, kad parlamentas turėtų daug teisių ir galėtų atlikti tyrimus jeigu yra pažeidžiamos teisės arba netinkamai taikomi ar gyvendinami įstatymai. Todėl parlamentui buvo suteikta tyrimo teisė ir tai vienas iš retų klausimų, retų atvejų, kai parlamentas turi teisę siūlyti teisės aktus. Paprastai kitais atvejais paprastai laukiama iniciatyvos iš komisijos pusės, o šiuo atveju parlamentas turi teisę siūlyti pakeitimus pats. Mes stengiamės naudotis šią tyrimo teisę. Taryba, kuri vienyje 28 valstybės narės, nepritarė komisijos suteiktomis galiomis Taip yra todėl, kad yra tam tikrų nesutarimų tarp valstybių narių ir nacionalinių kompetencijų. Todėl nepriklausomai nuo to, kad mes užmesgėme gana sėkmingą dialogą su komisija, taryba visgi paprastai teisėkuros įgaliojimų, įgaliojimus, kurie buvo suteikti parlamentui, kvest, kvestionuoja. Taigi tai gali tapti problema, kadangi mes ES norime klausytis jūsų nuomonės, kadangi kalbant apie tyrimo teisę, ne, ne visos valstybės narės nori, kad parlamentui būtų suteikta ši tyrimo teisė. Kalbant apie Europos institucijas, manau, kad gali atskirose valstybėse narėse ar ne vienoje valstybėje narėje būti problemų su teisės aktų įgyvendinimu. Ir kai kuriais atvejais galbūt valstybės narės neveikia geriausiai įmanomų būdų. Ir čia ir yra e, vieta, kur parlamentas galėtų įsikišti ir stengtis ištaisyti esamą situaciją. parlamentas turi tyrimo teisę ir parlamentas gali paprašyti valstybę narę atvykti ir pateikti ataskaitą tyrimo teisės komitetui dėl bet kokio klausimo, e, kurį, kuris buvo iškeltas tyrimo teisės komiteto remiantis reglamento 12 straipsnių. Tokiais atvejais, kai pažydžiama es teisė, arba netinkamai ji yra administruojama. Valstybės narės institucijos tokiu atveju parlamentas gali, Europos parlamentas gali paprašyti nacionalinio parlamento bendradarbiauti tyrimo procese. Komisija taip pat gali paprašyti nacionalinių parlamentų bendradarbiauti. Taigi gali būti tarp parlamentiniai susitarimai, tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Taigi norėčiau paklausti, ar jūsų nuomonė yra pagrįsta tikėtis, kad nacionaliniai parlamentai bendradarbiaus su Europos parlamentu, kadangi mes kalbame apie valstybių narių tam, tikrus, ne, tam tikrą netinkamą Europos teisės įgyvendinimą. Taigi Čia buvo pirmasis klausimas. Europos parlamento galimybė įsikišti vietoje ir tai taip pat yra numatyta teisės aktuose, taigi parlamento tyrimas gali būti vykdomas ir pačioje valstybėje narėje. Ar, taigi klausimas, ar tyrimo komitetas gali gyvendinti tam tikrą patikrinimą valstybėje narėje, ar manote, kad tai įmanoma? Kalbant apie 14 straipsnį, tai taip pat labai svarbus klausimas. Tyrimo komitetas taip pat gali e, parašyti skundą prieš valstybės narę ar nares kai kuriais atvejais tyriama ne viena, o kelios valstybės narės arba jos yra tikrinamos. Galima skūstis ne pačia žinoma valstybės, valstybė nare, o apie konkrečių įstatymų įgyvendinimą. Kai, kai kuriais atvejais taip pat uh, konfliktas kyla dėl informacijos neteikimo iš valstybių narių pusės, kai kuriais atvejais informacija gali būti konfidenciali. Kai kuriais atvejais taip pat, kai kalbame apie liudininkus, remiantis taisyklėmis, tyrimo komitetas gali pakviesti bet kokį ES pilietį ir paprašyti liudyti. Mes galime uh, pakviesti bet kokį sąjungos pilietį į tyrimo komitetą ir paprašyti pateikti įrodymų. Tai ši teisė numatyta remintis 15 straipsnių. Šiame straipsnėje numatyta, kad pilietis, kuris buvo pakviestas tyrimų komiteto, turi prisistatyti ir pateikti reikiamą informaciją. Tai gali būti susiję su bet kokiu klausimu, kuris yra tikrinamas arba tyriamas Europos parlamento. Tai e, remiasi teisės priemonėmis ir instrumentais, kurie galioja. Taigi minėtas asmuo turėtų atvykti, prisistatyti Europos parlamento parlamentui. Tačiau, tačiau valstybės narės e, tikslas yra užtikrinti, kad šis pilietis prisistatytų Europos parlamentą pateikti reikiamos informacijos. Taip pat kalbėjome apie tyrimo komiteto įgaliojimą. E, taip pat e, atsiųsti ir vyriausybės narius, kurie taip pat turėtų atvykti į tyrimo komitetą tam, kad pateiktų mm, reikiamą informaciją. Čia vėlgi kiltų tam tikrų klausimų, kadangi tokiu atveju reikėtų susisiekti su nacionaliniu parlamentu tam, kad jis pris, mm, užtikrintų, kad tas žmogus atvyktų į komitetą. Čia taip pat galėtų kilti ir konfliktų komitetas galėtų daryti spaudimą vyriausybės atstovams. Tačiau mums tai padaryti būtų labai sunku, jeigu mes neturime tam tikrų numatytų sankcijų. Kitaip, jeigu tokių sankcijų nenumatyta, asmenys gali paprasčiausiai fiziškai netvykti į komitetą. Tyrimų komitetas neturi teisės bausti žmonės, kurie neatvyksta ar neprisistato. Todėl Europos parlamentas vėl kreipiasi į nacionalinę, e, nacionalinės valsty, valstybių narių parlamentus ir prašo skirti baudas ar sankcijas tiems asmenims, kurie neprisistatė tyrimų komitetui, kadangi komitetas tokios teisės neturi. O jeigu sankcijų nebus numatyta, tuomet gali būti taip, kad niekas su mumis apskritai nebendradarbiaus. Todėl labai svarbu bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Ir labai svarbu, kad valstybės narės turi tinkamus instrumentus, kad galėtų e, skirti sankcijas ir sankcijas Mūsų tikslas, žinoma, nėra sukurti Europos sankcijų sistemą, nes tai priklauso nacionaliniai valstybių kompetencijai. Tiesiog tyrimų komitetas prašys valstybių narių bendradarbiauti su tyrimų komitetu. Ir mes siekime, kad E, būtų įgyvendinamas atliekamas pats tyrimas, kad būtų bendradarbiavimas su nacionalinėmis valstybėmis narėmis, o ne tik, kad būtų taikomos akcijos. Jau artėjau link pabaigos, taigi mums, ko reikia šiuo metu labiausiai, yra jūsų nuomonė. Labai dažnai mes manome, mums atrodo, kad komisija, kuria atstovauja 28 valstybės narės, yra daug nepritarimo, daug prieštaravimo minėtam parlamento teisės aktui. Yra daug kurios valstybių, kurios nepritarė minėtam teisės aktui. Tačiau, žinoma, mes siekime, kad ir taryba pritartų. Jeigu mes norime įgyvendinti ir norime pritarimo tam tikram teisės aktui, E, turime susilaukti pritarimo ir parlamente tam, kad galėtų vėliau būti šis aktas įgyvendinamas. Kai buvo jau minėta, minėjo pirmininkė, kad tyrimo jau yra vykdomi keli tyrimai, vienas susijęs su Volkswagen ir todėl Labai svarbu, kad Europos institucijos ir valstybių narių institucijos įgyvendina įstatymus tinkamai, kitaip bus netitikimų. Ir tiesiog norėjau paaiškinti trumpai ir labai tikiuosi, kad jūs taip pat išreiškite savo nuomonę. Ačiū. Ačiū. Norėčiau e, pranešti, kad e, komisijos narė išvyko, tačiau turime kaip tik tai direktorato atstovą, kuris atsakingas už atitinkamus klausimus. Ir esu tikra direktorius galės reaguoti į galimus jūsų klausimus. Žodžio paprašė tik tai e, keturi dalyviai, tai turbūt reiškia, kad tas klausimas nepopuliarus arba galbūt nėra susidomėjimo tuo klausimu nacionaliniuose parlamentuose. Na, iš tiesų, per visą mano darbą Europos parlamente nėra dar tai buvę, kad nebūtų e, nustatyta kalbėjimo laiko e, trukmė Taigi, kadangi žodžio paprašė tiek nedaug um, dalyvių, nes nenustatysime, kiek galima kalbėti, žodis Audronėje Žubaliu iš Lietuvos. Uh, sorry, Madam Chair, I asked uh, the floor. Atsiprašau, pirmininkė, aš paprašiau žodžio dėl kito uh, diskusijos klausimo. Uh, Even, okay, so right? Tuomet žodis e, Kazimiešui Ujazdovskijai. Niekas daugiau nepaprašė žodžio. Pone pirmininkė, kolego, kolegos ir kolegės, šis klausimas labai gerai parodo konstitucinės dilemas, institucinės dilemas, e, kiek tai susijęs su ES ir valstybių narių ryšiais. Aš norėčiau pakartoti tai, apie ką jau kalbėjau keliose diskusijose, pasisakydamas e, teisėkuros klausimais. Ir e, šiuo atveju, pavyzdžiui, mūsų kolega e, kalba apie tyrimus, parlamento vykdalius tyrimus. Na, iš esmės, iš principo reikėtų gerbti institucijų teisės, Europos institucijų teisės. Tai yra parlament, to tyrimo galimybė turėtų būti susijusi su Europos institucijomis, kaip ir nacionalinių tyrimų, mm, nacionalinių parlamentų galimybė mm, taikyti tyrimą e, nacionalinėse institucijose, kuriuose, kurias parlamentas, nacionalinis parlamentas kontroliuoja. Aišku, pasaulis nėra toks idealus ir gali būti, e, na, tam tikri patikimai tam tikras kišimasis į nacionalinių parlamentų e, laiką, be, lauką, bet reikėtų laikytis e, e, na, tokių, tokių mm, apribojimų, nes parlamento tyrimai yra pusiau užėmėjai tyrimai ir tai gali pažeisti valstybių narių nepriklausomybę. Ir aš nesistebiu, kad taryba skeptiškai žiūri į šitos pasiūlymus, kurie reiškia, jog bus kontroliuojama, Europos parlamentas kontroliuos e, ministrus e, arba pareigūnus, kurie dirba nacionalinėse valstybėse. Dėl to norėčiau, kad tiesiog būtų laikomasi ribų, būtų apsibribojama, kad e, ir tuomet bus e, dirbama greičiau ir bus išsklaidytos valstybių narių baimės, kalbant apie šitą projektą. Ir būtų labai įdomu išklausyti e, nacionalinių parlamentų atstovų nuomonę, ką jie mano šią temą. Dėkui. Thank you very much. Uh, from Spain, uh, Mr. Antic. Ponas uh, Fran Francesco Antic, Ispanija. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog žinoma pritariu pranešimo tikslai. Taip, nacionaliniai parlamentai turi bendradarbiauti, atliekant tyrimą, tyrimus e, Europinio lygmenio. Siekiant e, tai, kad e, būtų didesnis atsiskaitomumas valstybėse narėse, kad geriau tokiu būdu veiktų uh, būtų gyvenama Europos politika, kad e, tai būtų skaidriau. Taip e, galėtumėm prisidėti prie to, kad būtų geriau įsiaiškinta, kas gerai veikia, ką reikia keisti. Užtikrinta, kad e, viskas tinkamai gyvendama, taip e, norime daugiau Europos, daugiau fiskalinės Europos, e, norime e, daugiau pasangų viską bendrinti ir manau, kad mums bendrą bendrą rezervą turėti, bendras priemonės turėti, kad tai būtų galima gyvendinti, laikantis, aišku, atitinkamų uh, E, kompetencijų. Na, akivaizdu, kad e, kalbant ir šią temą, ir kitomis temomis, e, galimas yra ir dubliavimasis, galima ir atintis, galimas nuomonių skirtumas, tačiau turime bandyti tai įveikti ir dirbti kartu komanda valstybių narių ir taip pat per tokius susitikimus kaip šitas, kur kiekvienas gali prisidėti savo mintimis. Tačiau bendrai paėmus taip, noriu pritarti tai minčiai, kad reikia dirbti tą linkmę, nes tik tai taip galėsime bendrai panaudoti savo pajėgas. Na, nematau, kad dar kas iš parlamentų norėtų kalbėti šio klausimo, nei iš nacionalinio parlamento, nei iš Europos parlamento. Galbūt norėčiau nu, kreiptis į direktorių Nikofortę. Ne, um, ne, um, pagal šią procedūrą reikia minčių ir iš parlamento, ir iš komisijos. Komisija yra svarbus partneris šiame procese. Ačiū pirmininkė. Žinoma, nenoriu praleisti šitos galimybės apsikeisti nuonėmis su Europos parlamentu ir nacionaliniais parlamentais. Ir aš maniau, kad tarsiu porą žodžių, galbūt tai prisidės prie proceso. Pirmiausia, dėl tyrimo teisės klausimo. Žinoma, čia turime galimybę. Uh, daryti pažangą. Tai reglamentas, e, e, kuriuo remiantis e, buvo galima pradėti kelis tyrimus, atkreipti dėmesį ir į sėkmę, bet kartu ir į silpnasias vietas. Galbūt suderimo, harmonizavimo trūksta kai kuriuose vietose, kalbant apie prieigą prie dokumentų. Galbūt yra poreikis šiek tiek modernizuoti praktiką, kai kalbame apie patį tyrimų e, vykdymą. Tad iš ties e, turime galimybę modernizuoti šį reglamentą. Na, žinoma, kai modernizuoji reglamentą, reikia padaryti porą dalykų. Pirmiausia, reikia dialogo, tai ir vyksta šiandien. Ir e, aišku, labai naudinga, jei ir e, vėliau būtų galimybių, galbūt galėtumėt pateikti savo pastabas, komentarus, tai būtų labai naudinga, siekiant susidaryti bendrą vaizdą dėl to, kaip kartu galėtų dirbti ir euro, europinės, ir nacionalinės valdžios institucijos, na, vykdant e, tokius tyrimus. Tačiau taip pat yra elementas, kuris išriškėjo diskutuojant praeitą kartą e, su pirmininkančia Slovakija. Reikia pasimokyti E, dabar labai aktyviai veikia du tyrimų komitetai, jie eina į priekį. Vien, e, vienas, e, tai MS komitetas parengs greitai pranešimą, o Panamos dokumentų komitetas kitais metais parengs pranešimą. Tai labai svarbu yra, kai atlieki vertinimą, rengiant reglamentą, labai svarbus yra vertinimas ir, ir komisija to labai lauks, bet iš savo pusės mes aiškiai galime pasakyti, kad tikrai sveikintumėm e, tokią peržiūrą, kaip sakiau, remiantis būtent mano minėtais elementais. E, dar e, porą žodžių apie nacionalinius parlamentus, apie bendradarbiavimą, kurį pradėjome ypač po metinio pranešimo daryto šiais metais. Ir susisiekėme su e, visais e, parlamento rūmais, kad e, perduotumėm pagrindinės metinio pranešimo mintis, bet kas dar yra svarbu, kad ši komisija įvykdė praktiškai 500 vizitų į nacionalinius vizitus nuo kadencijos pradžios ir iš tiesų tai yra ir dalis mano atsakomybės generaliniam direktorė, bet mes teikiame labai didelę svarbą bendradarbiavimus nacionaliniais parlamentais. Ir kalbant apie e, šitą dokumentą, manau, kad taip pat bus labai svarbu e, gauti ir jūsų nuomonę. Dėkui, pirmininkė. Ačiū. Prieš vėl sutikdama žodį pranešėjui, norėčiau pasakyti vieną. Ir tikiuosi, suprasite tai e, teigiamai šiame dokumente nenumatytas tiesioginis nacionalinių parlamentų vaidmuo, kadangi čia kalbama apie tris institucijas, e, e, skirtingai negu kad yra, pavyzdžiui, rinkimų teisės atveju, kur taip pat yra nacionalinė prasidara e, pritarimo, tvirtinimo, ratifikavimo tokio įstatymo, o, o čia taryba, komisija dalyvauja Europos parlamentui reikia tarybos sutikimo, reikia tarybos kvalifikuotos daugumos. Uh, ir e, komisijos susitikime, tačiau aš įsivaizduoju, kad galbūt nacionalinėse parlamentuose galėtumėt kreiptis į savo vyriausybės ir galbūt taip jau ir elgėtės per pastarosius du metus dirbant su šiuo dokumentu, šiuo klausimu, e, galbūt aiškinatės, kokia nacionalinių vyriausybių pozicija, nes aš manau, kad e, čia mūsų ir nacionalinių parlamentų ir interesas yra toks pats - siekti rezultatų, kurie atrodo yra labai svarbus piliečiams kurie nori, kad būtų elgiamasi teisingai, nori, te, nori teisingumo, žvelgia į vyriausybės, Europos institucijas, kad jos spręstų klausimus kurie turi didelės svarbos ir pateikiau pavyzdžius, Europos parlamento komitetai dirba, pavyzdžiui, mokesčio srityje, per taksut komitetą, minėjote taip pat e, Panamos dokumentų e, komitetą ir iš tiesų čia jūs galite atlikti tam tikrą vaidmenį, jeigu e, būsite suinteresuoti evoliuciją Europos parlamento vaidmens. siekiant atlikti svarbius darbus. Uh, Na, manau, dabar vėl galiu žodį suteikti Ramonui, nežinau, ar turėsite ką pridurti. Ačiū. Ačiū už išreikštas nuomonės, nors jų ir nebuvo labai daug. Norėčiau pažymėti tris mano nuomonę svarbius dalykus. Na, pirmiausia, pakartosiu, kad uh, Lisabono sutartis neatsitiktinai suteikia Europos parlamentoj kompetenciją. Tai yra tyrimo teisė. Nes iš tiesų savo uh, prigimtimi Europos e, parlamentas yra renkamas visuotinė balso teisė naudojantis, jį renka 500 milijonų europiečiai. Taigi yra politinis legitimumas. Ir iš tiesų parlamentas, Europos parlamentas atstovauja Europos žmonėms ir tai yra susiję su tyrimo teisė, kaip visose pasaulio parlamentuose. Ir kaip sakiau, nesėkmiai Lisabono sutartis suteikė Europos parlamentui teisę nusistatyti savo reglamentą. Na, iš tiesų, čia nekuriame naujos europinės teisės ir įstatymo, kuris pažeistų nacionalinę kompetenciją, nekuriame čia europinės teisės. Nekuriame sistemos, kuri pažįstų nacionalinių parlamento reglamentus taikomus tyrimo teisėjai. Na, galėčiau pasakyti, kad kai mes atliekame e, tyrimą e, ir kreipiamės į jūs, tai jūsų parlamentinė sistema taikoma jūsų žmonėms, liudytojams, pareigūnams, kuriuos norime e, kviesti informacijai pateikti. Na, baigdamas norėčiau paminėti neseną skandalą. Liuks, lygs skandalą, tai buvo susijęs su keliom valstybinėm narėm. Galima netgi pasakyti su daugybė Buvo vykdoma politika, kurią galbūt būtų galima įvardyti nesažininką kaimyno atžvilgį, kad tarkim buvo priemami sprendimai dėl mokesčių, kurie buvo palankesni vienoms įmonėms kitų sąskaitą. Tai ar jums atrodytų pagrista, kad Europos parlamentas turėtų tai tirti? Uh, Mes sukūrėme komitetą, e, kuris e, nebuvo tyrimo komitetas, bet e, tiesiog informacijai surinktas, surinkti skirtas komitetas, LuxLeaks komitetas, su Panamos dokumentais taip pat einama panašia e, linkme. Įsivaizduokime, e, tarkim, Europos žemės ūkio politiką, e, tarkim, kaip tai gyvenimo valstybėse narise. Galbūt vyksta sukčiavimas. Ar parlamentas tuomet turi teisę tirti, kaip įgyveninama BŽP tam tikrose valstybėse narėse, kaip panaudojamos, tarkim, yra subsidijose ar nėra skaičiavim, ar turime teisę. Taip, turime teisę, dėl to abejonių nekyla. Uh, Vienintelis klausimas, kuris yra keliamas, tai kokios yra galios. Ir dėl to mes turime susitarti su komisija ir taryba. Pavyzdžiui, kokių dokumentų prašome, jeigu, tarkim, tai yra slapti dokumentai, kaip jie turėtų būti. Arba, pavyzdžiui, jeigu yra liudytojas, kuris prašo būti apklausimas uždarame posėdyje. Na, visi šitie dalykai turi būti reglamentuojami. Na, galbūt e, gali būti tam tikros prieštaros. Kai kalbame apie tai, ar Europos parlamentas turi, e, turi, būt, e, turi turėti tam tikrą reglamentą, kuris suteiktų galę nagrinėti pažeidimus galimus valstybėse narėse. Bet piliečiai turi žinoti, ar Europos parlamentas turi galimybę reaguoti į įvairius skandalus. ir kaip Europos parlamentas galėtų patikti atsaką į tokius neraminančius įvykius. Nes yra akivaizdžios pasiekmes tam, tam tikro nesažiningo galbūt e, elgesio, kaip pažydžiami e, Europiniai teisės aktai ir turime turėti galimybę tai reaguoti. Ačiū. Jeigu niekas daugiau nenori kalbėti šio klausimu, baigsime diskusijas pagal šį darbo atverkės klausimą ir eikime prie antros mūsų rytinės posėdžio e, e, dalies. Tai yra ES rinkimų teisės peržiūra. Padarysiu įžangą. O, e, E, po to e, pranešėjas, e, tai pranešėjas iš socialdemokratų frakcijos, jo Lainenas kalbėjęs. Žinau, kad kai kurie kolegos paprašė žodžio pagal šitą darbo atvarkės klausimą, bet pe, kol sakysiu savo įžangą, jeigu norėsite paprašyti žodžio, tai prašom pateikti užpildytas formas. Uh, Kaip ir tyrimo teisės atveju ES rinkimų teisė yra ypatinga teisėkuros procedūra. Have, um, can... Ir mm, teisės aktus gali inicijuoti parlamentas. Kaip žinote, Europos parlamentas turi ribotą iniciatyvos teisę, kalbant apie teisėkurą. Taigi, pagal 223 straipsnio pirmą dalį, e, kalba apie SSV. Jeigu kalbam apie rinkimų teisę, parlamentas parengė pasiūlymą, mes tai ir padarėme, tuomet mes balsavome dėl parlamento pasiūlymo plenarnėje sesijoje ir tuomet reikia e, paprastosios daugumos, taip ir buvo, ir tada e, projektas patenka tarybai ir taryba pateikė tarybos pasiūlymą, vėlgi dėl jo parlamentas, parlamentas turi balsuoti ir turi surinkti absoliučią daugumą. Taigi e, iššūkis parlamentui tenka didesnis. Ir vėliau pasiūlymas e, turi būti ratifikuojamas, mes tai vadiname priklaus, skirtingai priklausomai nuo vidinių taisyklių reikalavimo ir nuo e, valstybinarių konstitucinių reikalavimų. Taigi procedūra yra labai sudėtinga, reikia didesnio bendradarbiavimo tarp visų ES institucijų, nes procese dalyvauja ir Europos komisija, kuri turi teisę pateikti pastabas e, dėl šio dokumentų paketo. Mes, e, parlamentas, pagal šį mano minėtą straipsnį, mes e, turim galimybę taikyti du požiūrius. Pagal sutartį mes galime parengti tokį pasiūlymą pagal vieningąją procedūrą, taigi galim taikyti vieningąją procedūrą Europos rinkimams ir čia pagal nacionalinius sprendimus, nacionalinės tradicijas arba galime taikyti kai kurios bendrus principus, kurie leidžia didelį lankstumą ir leidžia galimybę atsižvelgti visų valstybių narių e, specifiką. Taigi e, taikome tik tai principus, kurie yra bendri visoms valstybėms narėms. Mes pasirinkome lengvesnį tokį švelnesnį būdą ir mes norime išlaikyti tą vadinamą bendrą sutarimą nacionaliniu lygmeniu, bet manome, kad tai nebuvo pakankamai vertinta valstybinarių lygmenių, nors šis, šį požiūrį rinkosi parlamentas. Mes taip pat nusprendėme būti pragmatiški ir apsiriboti tik tai pragmatiškais reikalingais sprendimais, o tai leis mums visą pirma atnaujinti tai, kas egzistuoja 1976 Europos rinkimų teisės aktą. Toliau e, sąjungos dydis pasikeitė, taip pat pasaulis pasikeitė ir mūsų e, iššūkiai, su kuo mes susidurime Europos Sąjungoje, irgi pasikeitė. Tarp jų buvo ir požiūris arba ryšys tarp ES ir piliečių. Štai kodėl šis teisinės sąrangos pritaikymas, pakeitimas yra labai svarbus šiandien. Ir komisijos narė sakė, kad pasaulis keičiasi, todėl Europa turi keistis, Europos Sąjunga turi keistis. Ir tai, kas reglamentuoja santyki tarp piliečių Europos Sąjungos, Sąjungos taip pat turi būti pakeista. Mūsų požiūris, trumpai tariant, yra toks, kad reikia palikti, kai kiek įmanoma, daugiau erdvės, daugiau laisvės dėl to, kaip galiausiai organizuojami rinkimai valstybėse narėse. Tačiau norėjome taikyti kai kurios bendruosius principus ir tikslas buvo tai, kad 2019 metų rinkimų metu mes turim padaryti viską, kad rinkėjų dalyvavimas būtų kuo didesnis rinkimuose ir taip pat manome, kad mes turime tikrai rimtai mm, žiūrėti į demokratijos deficito iššūkį. Mes pateikėme visą eilę konkrečių klausimų ir tie, kurie pasisakysite, jūs tikriausiai išanalizavote mūsų pasiūlymą mm, ir kaip ir ambasadorius Javorčik sakė, pirmininkaujantį Slovakiją taip pat labai rimtai analizavo šitą Europos parlamento pasiūlymą. Mes pradėjome darbą su pirmininkaujančia valstybė, pirmininkaujančiomis valstybėmis, visų pirma, dar kai pirmininkavo e, Latvija, paskiau Luksemburgas, Niderlandai. Dabar pirmininkauja Slovakija ir mes e, matome, kad jie yra tikrai labai įsipareigoję, jie deda didelės pastangas e, nuo e, pat jų pirmininkavimo pradžios Liepos pirmąją buvo daug posėdžių surenkta darbo grupėse ir taip pat ambasadoris minėjo, kad rytoj e, koreperas, tai yra pirmasis politinis stigmo, pradeda dirbti ties šiuo pasiūlymu. Taigi labai tikime, kad pirmininkaujant Maltai šis dokumentų paketas bus užbaigtas, tikimės, kadangi kai kurie jūsų žino, kad jūsų šalyse procedūra, pritariant nacionalinėme parlamente, gali būti sudėtinga ir ilga, todėl tikimės, kad šitas naujas teisės aktas įsigalios laiku prieš naujosius ateinančius ES rinkimus ir jie bus vykdami pagal, jau pagal naują teisės aktą. Prieš e, suteikdama žodį aš norėčiau gal nesileisti detalės, tik tai paminėti vieną dalyką. Tai yra faktas, kad mes aptarėme šitą pasiūlymą, pasiūlymą e, su politinių frakcijų vadovais Europos tikmenių, tai yra partijų generaliniais sekretoriais ir mus paremė dėl vieno klausimo, kuris leidžia Europos politinėms partijoms būti labiau pastebimoms rinkimų procese. Taigi mes leidome naudoti partijų logo ženklus e, ant, biuletenių, ant biuletenių, kad piliečiai žinotų, kuriai politiniai partijai priklauso e, asmuo ir išrinktas į parlamentą, kurioje politinėje frakcijoje jis dirbs. Išklausėm visą eilę e, pastabų e, dėl, dėl šio pasiūlymo ir dėl funkcionavimo ir egzistavimo. O dabar tikriausiai suteiksiu žodį pranešėjai ir tikiuosi, jūs esate pasirengęs pristatyti pasiūlymą. Labą dieną visiems. Na, kaip aš e, suprantu, tai yra pats tinkamiausias formas aptarti ES rinkimų reformą. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi bendrą atsakomybę pasirūpinti, kad piliečiai būtų raginami dalyvauti rinkimuose ES. Norime, kad tai būtų sėkmės istorija, norime, kad vyktų rimti rinkimai. Tai neturėtų būti kažkokie antros klasės, žemesnės klasės rinkimai. Dėl to Europos parlamento vaidmo yra esminis mes esame vienas iš teisės aktų rengėjų ir turime taisyklės, kurios yra taikomas 500 milijonam žmonių. Be to, nacionaliniai parlamentai taip pat turi užtikrinti, jog rinkimai Europos Sąjungoje e, vyktų tinkamai, nes yra daug trūkumų. Pone Hubner sakė, kad mes dirbame remdamiesi 1976 e, įstatymu. Tai yra e, jau 40 metų senumo įstatymas. E, šis įstatymas, šis teisės aktas buvo priimtas prieš 40 metų ir po to nieko rimto nepasikeitė. Žinoma, rinkimai Europos Sąjungoje patiria visą eilę problemų, kurias reikia spręsti. Yra nemažai skeptikų, O tai klausimai ne vien tik tai susijęs su procedūra, bet apskaitai su ES politikos turiniu. Žinoma, procedūra irgi reik, yra svarbi, yra ilgalaikės diskusijos ir mm, pasiūlyme atsispindi 16 elementų. Jie atsižvelgia į faktą, kad ne viską galime išspręsti šiame raunde, kadangi reikia vienybės, reikia vieningumo tarp 28 valstybių narių ir tarybos. Vienybė, vieningumas dažnai reiškia, kad reikia taikyti mažiausią bendrą vardiklį. Tikiuosi, kad nebus e, paskutinis kartas, kai mes aptarėme rinkimus e, Europos Sąjungoje ir kalbam apie rinkimų reikšmę. Galbūt e, kita, galbūt kiti pri, tikrai žengs svarbesnių žingsnių. Džiaugiuosi e, Slovakijos pirmininkavimu, nes nuo pat pirmininkavimo pradžios jie rimtai ėmėsi spręsti šį klausimą. Mes uh, turėtume užbaigti svarstymus iki mm, metų pabaigos, kad atvertume kelius 19 e, metų rinkimams. Jau 17 metai tuo ateis, o 19 metai irgi neuž kalnų esu dėkingas už jūsų įsipareigojimą Slovakijai, taip pat už jų įsipareigojimą, nes jie rado tą bendrą vardiklį. Mes pasirinkome tris priemonių kategorijas, kaip patobulinti sistemą. Pirmiausia, skaidrumas. Skaidrumas pasirengiant e, rinkimams yra didelį skirtumai. Jungtinėje karalystėje kandidatai paskiriami likus metams iki rinkimų ir juos paskiria e, partijos. E, Vokietijoje 6-9 e, mėnesiai likus iki rinkimų ir kol nėra kandidatų, negali pradėti kampanijos kitose e, valstybės narise, yra rengiamasi kaip nacionaliniams rinkimams, yra valstybių narių, kur kandidatai sužino likus dviem savaitėms iki rinkimų, kad jie kandidatai. Todėl reikėtų bendrų standartų, sudarant kandidatų sąrašą, taip pat rinkėjų registrą ir taip toliau ir taip toliau. Reikia e, daug padirbėti, rengiant bendrus e, standartus. Pone Hubner teisingai pastebėjo, kad mes kalbam apie rinkimus Europos Sąjungai, tai yra europiniai rinkimai. Bet ar turime europinius rinkimus? Ne, yra 28 valstybės narės, e, atskiros teisinės sąrangos ir atskiri, atskiros kampanijos, 28 kandidatų sąrašai ir Europa net nėra paminima kampanijų, rinkimų kampanijos metu. Reikia užtikrinti, kad europiniai rinkimai būtų labiau matomi, kadangi šalis, partijos, kurios priklauso Europos, e, vadinamai Europos Sąjungos šeimai, tai turėtų tai atspindėti, turėtų tą logo matyti ant e, biuletenio. Taip pat ir logo turėtų būti matomas ir ant e, me, me, rinkiminės medžiagos ir taip pat televizijos laidose, televizijos debatuose, kad rinkėjai žinotų, kas yra kas. Kandidatas, priklauso kažkokiai frakcijai ir partijai, kai kurie yra neprisijungę, bet 97 mm, procentai visų parlamentarų priklauso tam tikrai frakcijai. Taigi čia reikia žengti į priekį didelį žingsnį. Turėtų būti europiniai e, sąrašai ir tai bus tikrai didžiulis proveržis, jeigu yra europinis, jeigu bus europinis sąrašas. Na, bet kol kas tai dar tolima ateitis. Trečias dalykas, ir baigdamas norėjau pasakyti, kad e, dar lieka e, balsų lygybės klausimas. Buvo du pasiūlymai. Pirmiausia, vyru moterų atstovavimas, taigi e, lytis, lyčių atstovai parlamente. Sutartyse yra nurodytas lyčių nediskriminavimo principas, Todėl daugelie valstybių narių yra konkrečios procedūros, kaip tą principą įgyvendinti rinkimų metu. Antras dalykas. Bal, tai yra balsų lygybė. 500 milijonai žmonių e, balsuoja ir situacija yra tokia, kad kai kuriuose valstybėse narėse tik tai keli balsai pagal gyventojų proporciją gali suteikti jums mandatą, nes yra žemesnis tas vadinamas lenksnis, lenkstis, o kai kuriuose valstybėse narės tas lenkstis yra daug aukštesnis, reikia gauti daugiau balsų, kad gautum mandatą. Manau, e, reikėtų čia užtikrinti lygybę, už, nurodant minimalų tą vadinamą slenkstį visose 28 valstybėse narėse. Na ir, sakyčiau, tiek visus kitus elementus jūs galite išanalizuoti ir susipažinti e, nes jie yra jūsų dokumentų paketuose ir Slovakija būtų labai laiminga, jeigu e, šis klausimas būtų išspręstas politiniu lygmeniu, o ne vien tik tai darbo grupėse. O nacionaliniuose parlamentuose reikėtų pagalvoti, kaip visą tai įgyvendinti ir užtikrinti sėkmės istoriją. Na, dėkoju už paramą. Thank you. I have received seven... Ačiū, gavau septynis prašymus tarti žodį iš šio sustikimo dalyvių. Taigi tikrai kiekvienam iš jūsų galime suteikti penkias minutės, jeigu jums reikia tiek laiko, arba netgi daugiau esant reikalui. Taigi jūsų labai smarkiai neribosime. Ažubalis. Dėkui, madam čia. Dėkui. pirmiausia turėtume paklausti savęs, kodėl mums reikia peržiūrėti rinkimų įstatymą. Ar yra problemų su demokratiniais rinkimų procesais atskirose valstybėse narėse? Aš apie tokias problemas nesu girdėjęs. Tačiau mes esame girdėję pagristų argumentų apie tai, kokia yra realybė ir kaip ją supranta institucijos. Pirmiausia, reikėtų kritiškai įvertinti. Norėčiau priminti ES šūkį - vienybė skirtingume. Jeigu būtų bendras priimtas rinkimų įstatymas visose valstybėse narėse, tai pro, prieštarautų kiekvienos atskirų valstybių narių kultūrai, tradicijai ir minėtam ES šūkiui. Toks primtas įstatymas taip pat keltų grėsmę mažesnėms valstybėms narėms. Klausimas toks, ar tikrai mes norime, kad politikoje dominuotų tik kelios, dvi ar trys politinės partijos, užuot kaip yra dabar, kad egzistuotų daugiau frakcijų ir grupių, kurios atspindėtų piliečių valią ir siekime užkirsti kelią demokratiniam deficitui. Tačiau negalime sumažinti atskirų valstybių narių galę ir jų kompetenciją ir taip pat turime siekti, kad nebūtų naikinami skirtumai tarp valstybių narių. Taigi negalime ginčyti, negalime diskutuoti apie rinkimų įstatymo reformą be aukščiausio lygmens atstovavimo iš valstybių narių. E, mes turime klausytis, ką galvoja piliečiai. Pirmininkė, balandį Europos reikalų komitetas pasikonsultavęs su atitinkamais komitetais ir politinėmis frakcijomis, kurios yra mūsų parlamente taip pat pasikonsultavęs su vyriausybė, buvo primta politinė nuomonė susijusi su rinkimų statymo peržiūra ir, kaip žinote, Ši nuomonė buvo gana neigiama, ne tik atsargi. Ačiū labai už jūsų žodį dabar atstovas iš Vengrijos. Pone pirmininkė, visų pirma, mes manome ir norėčiau pasakyti, tokią politinę pastabą išsakyti pradžioje. Aš sutinku e, su panu Jolainin, kuris sakė, kad yra per daug žmonių, kurie dalyvauja e, rinkimuose. Mes manome, kad tai yra dėl to, kad ne dėl to, kad Europos rinkimų teisė, kuri nėra pakankamai moderni, yra gilesnės priežastis iš tikrųjų. Europos piliečiai nenori balsuoti, ne dėl to, kad rinkimų statymas yra nepakankamai modernus, bet jie piliečiai nebepasitikė ES institucijomis. Mes manome, kad rinkimų teisės modernizavimas neįspręs šitos problemos. Mes manome, kad gerai, jog yra peržiūrimas ar modernizuojamas rinkimų įstatymas, bet mes patiriame principinės problemas. Tai yra kad bus bandoma reglamentuoti, privalomai reglamentuoti valstybinarių kompetenciją, kur, o iš tikrųjų tai turėtų likti rekomendacijų lygmenių. Mes Tik tokiai valiai galėtume pritarti. Mes nemanome, kad valstybės narės negalės taikyti rekomendacijų arba nuostatų. Ir tai būtent dar paprasčiau gyvendinti ES lygmenių. Bet e, nepaisant nieko, aš turiu pasakyti, kad kalbant apie e, rinkimus, mes jau turim rinkimų reglamentavimo įstatymą Vengrijoje ir negalime e, pripažinti, kad trečiųjų šalių piliečiai galėtų dalyvauti rinkimuose, europinėse rinkimuose. O kai dėl pasiūlymo E, ar naudoti logo poli, Europos politinių partijų ar frakcijų logo naudojimą ant biuletenių, mes manome, kad tai turėtų būti neprivaloma, tai turėtų likti rekomendacija. Jeigu įsim tokie kryptimi, tuomet mes pritarsim pasiūlymui. Ačiū. Thank you very much indeed. Ačiū. Dabar Europos parlamentui žodis Dejan James. Ačiū pirmininkė. Ačiū už komentarus šyrit. Galbūt kai kurios iš jūsų nustebinsiu, kaip jungtinės karalystės atstovė, kad noriu pakomentuoti šią temą nepriklausomai nuo to, kad 19 metais mes nebalsuosime ES rinkimuose. Tačiau, žinoma, tai dar nėra iki galo aišku, todėl ir norėčiau išreikšti savo nuomonę. Šeštame skyriuje dokumento, kuris buvo išdalintas, yra gana įdomus pasiūlymas Ir norėčiau pabrėžti kai kuriuos aspektus, kurie svarbus ne tik Junktiniai karalystiai, bet ir kitoms valstybėms narėms. Pirmiausia, norėčiau paminėti, kad jūs e, siūlote priimti bendrą aštuonių savaičių ribą, prieš kurią turėtų pateikti iškelti kandidatūras politikai. Tačiau paprastai Junktinėje karalystėje procesas prasideda rudenį ir e, visas procesas nėra <clears throat> būdingas tik jungtiniai karalystiai. Tačiau jeigu mes vadovautumėmės jūsų pasiūlyta laiko riba, manau, kad ji nėra pakankama. Reikėtų ją dar kartą peržiūrėti ir atsižvelgti ne tik jungtinės karalystės poziciją, bet ir kitų valstybių narių poziciją. Manau, kad galėtume pasiūlyti ir didesnį laiko tarpą. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad kitose šalise ambasados dažnai yra naudojamos e, rinkėjams susiregistruoti ir balsuoja, bal, ten rinkėjai balsuoja ir šis procesas puikiai veikia, todėl kam reikėtų jį dabar keisti. Antrasis pastebėjimas toks, visiems piliečiams, kurie gyvena už ES ribų, jeigu būtų suteikta teisė balsuoti. Ar pakankamai buvo svarstytas dvigubos pilietybės klausimas? Ar buvo suteikta e, taip pat tinkamas laiko tarpas e, gyvenantiems už ES ribų? Ir Junktinėje karalystėje buvo taip, kad referendumo atveju daug, gyvena, daug piliečių gyvenančių už šalies ribų negalėjo jame balsuoti. Todėl manau, kad turėtų būti numatyta tam tikra laiko riba, kadangi piliečiai pasirenka, jie nori gyventi kitoje šalyje, jie nori prisidėti prie gerovės ir ekonomikos toje šalyje. Kodėl tie piliečiai, kurie priemė tokį pasirinkimą, turėtų galimybę E, balsuoti ir keisti ES politinį žemėlapį. Trečiasis klausimas susijęs su e, minimaliu rinkėjų amžiumi, priimti bendrą rinkim, rinkėjų amžių 16 metų ir kad jis būtų vienodas visoms valstybėms narėms. Manau, kad balsavimas, dalyvavimas rinkimuose yra labai svarbi teisė. Tačiau norėčiau taip pat pabrėžti ir tai, kad jauni žmonės ne, nelabai supranta gerai politiką, jie nesupranta visų problemų ir visų iššūkių. Ir ši pareiga gali iškreipti taip pat ir galutinį rezultatą. Norėčiau taip pat iškelti du klausimus, kurie ataskaitoje nebuvo paminėti siūlymas susijęs su Junktinės karalystės pasitraukimu iš ES sukurti 73 vietas parlamente virš nacionaliniam nariam, politiniam partijom. Taigi, o kitas pasiūlymas dėl nacionalinio referendumo. Kaip pamenate iš Arms pasisakymo, E, buvo siūlyta drausti nacionalinius referendumus, dabar Junkeris panašų pasiūlymą patikė per pastarąsias kelias dienas. Ir manau, kad kalbėdami apie rinkimus ir balsavimą, šį klausimą susijusiu su referendumu taip pat turėtume kelti ir atsakyti. Ačiū. Ana Marija Sūra dabar pasisakys. Ačiū pirmininkė, kolegos. Aš esu parlamento atstovė ir atstovauju Katalonijos regioną. Mano partija atstovauja 20 procentų imigrantų. Dabar Katalonijoje gyvena 20 procentų imigrantų. Mes sugyvename drauge, Mes sugyvename draugiškai, harmoningai ir mes vadovaujamės taikos principų ir gerbėme vieni kitų skirtumus. Mes susidurėme su įvairiais iššūkiais, tačiau nemanome, kad vienintelis sprendimas yra asimiliacija. Manau, e, svarbiausia gebėti sugyventi kartu. Manau, kad parlamentas turėtų gerbti, gerbti imigrantų teisę balsuoti. Čia kalbame apie piliečių teisę balsuoti nepriklausomai nuo tautybės. Mes kalbame apie Europos Sąjungą, kuri yra labai globali. Bet to labai svarbu gebėti kovoti su ksenofobija ir rasizmu. Ir taip pat turime užkirsti kelią e, piliečiams pirštais rodyti imigrantus ir juos kaltinti visais, e, visomis blogybėmis, su kuriamis susidurėme. Ir taip pat mes matėme, kas įvyko JAV, prie ko veda toks procesas. ES turėtų prisimti aktyvų vaidmenį ir užkirsti kelią rasizmui ir ksenofobijai bei užtikrinti žmogaus teisų apsaugą. Mes norime pilno demokratinio visų piliečių dalyvavimo rinkimuose, nes visi piliečiai yra ES dalis ir mes norime sukurti geresnę ateitį visiems.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 galėtų būti tikra demokratinė praktika, bet yra tam tikros kliūtis. Ir kalbant apie visą pasiūlymą, aš didžiausiai dėmesį skiriu lygybei, virkimų kampanijos lygybei ir atsižvelgti į tas problemas, kurias reikėtų spręsti. Tai yra daugybė elementų. Ir problemų yra daug. Manau, kad yra labai svarbu ir aš noriu priminti, kad, kad e, aišku, visa, visi tie, kurie yra išrinkami, dirbs Europos parlamente ir e, jie atstovaus piliečius pagal taisyklės, kurios yra bendros. Aš e, manau, kad yra tas slengstis, kuris nu, apsprendžia, ar asmo yra išrenkamas ar ne. Tai yra labai svarbus elementas ir čia reikėtų platesnių konsultacijų. Kokiu balsų skaičiu gavęs asmo būtų išrinktas ir dalyvavimas rinkimuose. Pavyzdžiui, mano šalis yra išimtis pas mus balsavimas yra privalomas, dalyvavimas rinkimuose E, sukelia mažiau problemų negu kitose ES šalyse. Tai e, galbūt irgi yra būdas e, supažindinti piliečius su Europos problematika. Norėčiau pridurti keletą elementų. Buvo kalbama apie balsavimą gyvenant užsienyje. Tai yra svarbus elementas, kadangi sunku įsivaizduoti Aš e, primenu, kad kai kuriuose valstybėse dalyvavimas rinkimuose, e, rinkimų kampanija vyksta kartu su kita kampa, kam, kampanija. Ir yra skirtingos taisyklės. Aš manau, kad e, kalbant apie tokias taisyklės, jas reikia suderinti ir tai turėtų būti rekomendacijos dėl rinkimų balsavimo amžiaus, dėl 16 metų ar 16 metų ar, ar e, kitaip. Ir Jeigu, pavyzdžiui, kai kurias valstybės narės nenorėtų taikyti tokios priemonės ir jeigu vyksta E, Europiniai rinkimai tuomet amžius e, skirsis nuo reikalavimo amžiaus nacionalinėse rinkimuose, tai vėlgi e, čia gali tiesiog kilti anegdoto. Aš žinau piliečių, ypač turinčių dvigubą pilietybę, ir, pavyzdžiui, gyvenančių užžiūrė teritorijose. Ir aš nežinau, kaip čia įmanoma viską sukontroliuoti. Jeigu nėra taisyklių, tai reikia suderinti ir reikia užtikrinti, kad piliečiui gyvenantis užsienyje galėtų balsuoti, reikėtų m, mm, užtikrinti dvigubą balsavimo taisyklę. Bet klausimas, kiek tai bus susijęs su galutiniais rezultatais. Ir dar vienas klausimas tai yra dalyvauti debatuose, pavyzdžiui, Belgijoje ir kitose e, šalise yra e, balsuojama ir internetu, elektroniniu būdu ir balsuojama paštu, bet tai atspindi daugybę e, problemų. Tai yra ir kontrolė, bet ir laisvas balsavimas, kad būtų e, laisvas apsisprendimas. Ir reikėtų pabandyti e, konsultacijų metu apžvelgti tuos skirtumus, kurie egzistuoja mūsų šalyse ir pasistengti parengti kažką visiems priimtino, bet apskritai m, mm, taikyti taisyklės, kurios užtikrina gerą demokratinę praktiką, tas taisyklės reikėtų priminti ir taikyti ir e, žiūrėti, kokias problemas gali kilti atskirose valstybėse narėse. Merci beaucoup. Um... Pan Jarosław Obremski. Dėkoju, o dabar panas Jaroslav Obremski iš Lenkijos. Labai ačiū. Mano nuomonė, esminis yra, dalykas yra atsakymas į klausimą, dėl ko taip mažai žmonių dalyvauja rinkimuose į Europos parlamentą. Manau, kad par piliečiai supranta Europinės institucijas, taip pat ir parlamentą, kad tai yra atskiras vienetas, kuris gyvena atskirai nuo e, vietos problemų, nuo valstybės problemų. Ar taip yra ar ne, bet kol kas toks požiūris Europoje dominuoja. Geras e, pavyzdys yra tai, kaip Europos komisija traktuoja geltonosios kortelės institutą. Nes tai yra labai sunku tokį dalyką gyventi nacionaliniuose parlamentuose. Jeigu atmesta, bus atmesta geltonoji, geltonoji kortelė, tai tuomet reikėtų bent jau užtikrinti. Mm, didesnę pagarbą nacionalinių parlamentų darbui. Kaip suprantu, šiandien mes nekalbėjome, bet aš turiu dokumentų, kuris tai iškeliamas tiesioginių e, būdų renkamo komisijos vadovo klausimas. Ir manau, kad tai nėra atsakymas į krizę. Jeigu krizė yra susijusi e, su nedideliu kiekiu, tų vietų, kurios yra susijusios su, su, e, su Briuseliu, dėl to atsiranda tas mažas dalyvavimas rinkimuose. Ir e, jeigu yra renkama į centrinės funkcijas, centrinės e, institucijas per nacionalinį darbą, tai, manau, neišspręs problemos. Dalyvavimas nėra tiesioginis tikslas, bet E, dalyvavimas turi politinės pasiekmes, tai formuoja politiką. Dėl to tiesioginiai rinkimai turėtų, na, galbūt kitaip pasakysiu, tiesioginiai rinkimai, e, kai renkamas komisijos pirmininkas, mano nuomonė nepadidins rinkėjų dalyvavimo, bet e, išauks komisijos vadovo vaidmens reikšmė. Galbūt kada tai bus, gal kada tai turėtų būti, bet e, kol kas auga antiunijinės nuostatos ir e, manoma, kad dabar nėra manoma apie vietos reikalus. Ir manau, kad toks sprendimas nebus e, tinkamas. Ir reikėtų žiūrėti, kokios bus pasiekmes, kaip užtikrinti vienybę Europos Sąjungoje. Žinoma, siekiant suderinti suderinti terminus, taip pat rinkimų biuletenių suderinimas. Tai aišku, čia didelių bejonių nėra. Balsavimas gyvenant užsienyje yra labai įdomus. Jeigu, pavyzdžiui, yra bendras, bendras logo, bendras šūkis, tai ir tokie dalykai yra priimtini. Bet e, manau, kad suderinimas šiuo atveju yra prasmingas ir kalbam apie skirtumus vienybėje, bet manau, kad mm, tinkamas suderinimas kai kuriais atvejais daug ką gali pakeisti, bet kai kuriais atvejais gali ir pakengti. Labai ačiū. Mark Angel, Luxemburgas. Uh, Madam Hübner, for inviting. Ačiū pirm, pirmininkė, ačiū ponai Hübner už kvietimą, už klausimo įtraukimą į darbo atvarkę. Ačiū už tai, kad priminėte, kad šiuo atveju taikoma speciali teisė, kurios procedūra. Luxemburgo nacionalinis parlamentas vertina tai, kad Europos parlamentas nusprendė nesirinkti vienodos procedūros, nekrypdamas dėmesį nacionalinės tradicijas specifiką. Kita vertus, uh, mes sutinkame, kad po 40 metų galų galia turime kalbėti apie tam tikrus um, um, pritaikymus, nenorėčiau sakyti pakeitimus, nes iš ties nekalbame čia apie kažkokius tai radikalius pakeitimus. Um, mano uh, supratimu, aišku, uh, E, europinių e, politinių partijų matomumas labai svarbus yra, tačiau kai kuriuose valstybėse atitinkamos partijos priklauso čia vienai, e, vienai grupiai, tai gali sukelti problemų. Dėl, dėl to, ko ponas Jonas Lainen minėjo, dėl lygybės ir Ir iš tiesų, praeitą kartą, kai buvo bals, balsuojama, reikėjo užtikrinti tokius procentus lygiai 50 50-50, kad e, būtų galima e, dalyvauti, e, iš tiesų siekiant užtikrinti lyčių lygybę. Dar, dar kitas dalykas, kalbant apie diskusijas, kalbant apie tą pagrindinį špicen kandidatą, kaip suprantu, kad taryba nelabai palankiai tai vertina, tad kokia Europos parlamento pozicija, kokios diskusijos vyksta Europos parlamente dėl šitokios koncepcijos špicen pagrindinio kandidato. Uh, Dėkui ir dar norėčiau pridurti, mano šalyje iš tiesų yra svarbus balsų skaičiavimas, nes iš tiesų mano šalyje daug kas turi dvigubą pilietybę ir daug kas iš mano pažįstamų yra sakę, kad balsavo du kartus ir, ir jų balsai du kartus suskaičiuoti buvo. Tai nėra teisė, tai ir iš tiesų tai reikėtų spręsti. Ačiū Merk. Elmyra Bereira. Ačiū pirmininkė. Labą rytą visiems. Daug kas e, kalbėjo apie tai, kokios priežasys lemia tai, kad e, labai mažas aktyvumas e, rinkimuose į Europos parlamentą ir reikia ieškoti sprendimų daug kas e, kalbėjusių e, sakė, kad atstovauja proeuropietiškom partijom, mes e, turime didinti Europos institucijų legitimumą, gerinti ryšį tarp Europos partijų ir piliečio. Vienas iš galimų sprendimo būdų tai iš tiesų įvertinti kontekstą. Daug kas čia yra siūloma. Uh, iš tiesų e, reikštų, kad reikia reform, reikės reformuoti Ispanijos rinkimų e, teisę. Tai nepriklausys nuo kažkokios tai partijos. E, tokia iniciatyva gali teikti frakcijos parlamente ir iš tiesų tokia yra demokratinė sistema. Iš tiesų reikėtų tam plataus sutarimo. Uh, Vos prieš porą savaičių buvo svarstomas vienas pakeitimas e, sum, e, sumažinti minimalų rinkėjų amžių ir parlamente nuomonės išsiskyrė. Tad e, iš tiesų rinkimų teisė, ypač visuotinių rinkimų teisė, reiškia, kad reikia plataus partijų sutarimo. Tad Ispanijoje tai reiškia, kad reikėtų viską labai įdėmiai apmastyti, apmastyti ir reikėtų dėl daug ko sutarti tam, kad kažkas galėtų pajudėti. Ah, uh, Madame Hübner has gone, so. Pane Hübner kažkur dingo. Toliau Marija Tentefliu, jeigu teisingai ištariau, sako kalbantysis. Jūs regis turite uh, išbėgti į, ir išvykti į oro uostą. Ar kažkur tai tas žodis. Ačiū pirmininkė, teisingai ištardėte mano pavardę. Labą rytą kolegos. Iš tiesų klausimai labai svarbus. Ir e, ne tik todėl, kad e, rinkimų teisė savaime yra svarbi, e, bet iš tiesų diskusijos siejasi su to, kaip Europos piliečiai dalyvauja rinkimuose Europos parlamentą. Kodėl mes šiandien kalbame apie rinkimų teisės pakeitimą Europos Sąjungoje? Kodėl diskutuojame šiandien Europos Sąjungoje, kuri iš tiesų patiria didžiulį stresą. Turime suprasti, kad rinkimų teisė lemia skirtingus politinius rezultatus. Galbūt ne, ne partijoms, bet vis dėlto lemia skirtingą politiką. Ir todėl ES turėtų turėti procedūras ir teisės aktus, kurie užtikrintų ne tik tai aktyvų dalyvavimą, bet taip pat ir lygų, teisingą dalyvavimą. Peržvelgiau pasiūlymus, kai kurie jų labai įdomus. Nemanau, kad bus didelių nesutarimų dėl techninių patobulinimų. Tačiau turime spręsti aktualiausius klausimus šiandien kylančius ES daugelis kolegų minėjo tai, kad mažas piliečio aktyvumas ir nemanau, kad čia rasime paprastą atsakymą, tačiau negalime ir ignoruoti problemos. Techniniam priemonėm šių problemų neišspręsime, nes e, tai politinis reikalas ir manau turime būti drąsus. Turime įvertinti, kas vyko iki šiol, kaip veikia likšalinis rinkimų teisės aktas ir manau, kad daugelis Europos piliečių mato privalumų tam, kad toliau būtų plėtojamas Europos integracijos projektas. Mes turime įvertinti tai, ko yra pasiekusi Europos Sąjunga, turim sąžiningai apie tai kalbėti, turime kalbėti ir apie tai, ko nepavyko pasiekti, turime um, atvirai kalbėti apie pabėgėlių uh, krizę, taip pat turime atvirai kalbėti ir apie Europos ateitį. Uh, jei esame už visuotinį balsavimą, lygybę, tai iš tiesų e, neprieštaraustumėm už tai, kad būtų didinama lyčių lygybė. Bet tačiau, jeigu kalbame apie lyčių lygybę, jeigu kalbame apie lyčių lygų atstovavimą, neturėtumėm pamiršti, kad uh, moterų vien, viena didžiausių mirties priežasčių yra būtinis smurtas Europoje. Kodėl tai sakau? Noriu tiesiog pasakyti, kad spręstini klausimai iš esmės politiniai. Ir techniniais patobulinimais e, paprasčiausiai jau neišspręsime. Turime parodyti piliečiams, kad e, suvokiame bendrą atsakomybę. Tai reiškia, jog reikia bendrų sprendimų. o ne skirtingų sprendimų skirtingose valstybėse narėse. Jei norime, kad visose valstybėse narėse būtų lygiai teisingai dalyvaujama rinkimuose, ne, esant visų pakeitimų, reikia reformų, reikia gilių reformų ir nuo to reikia pradėti diskusijas nuo reformų, gilių reformų, o po to pereiti prie techninio patobulinimo. Ačiū. Ponas Šinkovskiai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš atstovauju Seimą, konkrečiai Europos e, reikalų klausimus ir ši komisija pateikė dokumentą ir išanalizavo jūsų teikiamą dokumentą komisijos. E, komisija labai kritiškai, negatyviai žiūri šitą dokumentą. Ir ne dėl to, kad tai būtų kažkokia nedidelė e, balsų dauguma, bet e, didelė dauguma, net 20 parlamento narių labai kritiškai žiūri šitą dokumentą, balsavo prieš ir, ir vienas balsavo prieš. Tai rodo, kad Lenkijos Seime tiek valdančioji partija, kaip ir didelė dalis opozicijos, e, na, atsargiai žiūri į šitą pasiūlymą. Galbūt reikėtų paaiškinti, dėl ko mes taip atsargiai žiūrim. Mes manome, kad dabar nedidelio mažo balsavimo rinkimuose į parlamentą priežastis ir ne dėl to, kad nerimtai tai žiūrime. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad Didžiojoje Britanijoje uh, referendume dėl Britanijos išstovimo dalyvavimas buvo labai aukštas, buvo daugiau negu 70 procentų. Ir ar pats klausimas čia buvo susijęs, ar, ar techninė prasme, kaip organizuotas re, re, referendumas buvo kažko susijęs, ne, bet tema sudomino gyventojus. Bijau, kad rinkimai Europos parlamentą nepritraukia didelės gyventojų dalies dėmesio, kadangi ES kaip po tokia dažnai užsimam problemomis, kurie piliečių nuomonė yra antros dalies ar trečios dalies problemas ir jo neliečia. Dėl jų balsuoja siaura specialistų grupė, tos problemos domina parlamento narius, kartais Europos politikus, bet dėja e, piliečiai naudų sprendimai yra toli. Ir būtent manau, kad ši krizė demokratijos deficitas, sąjungos demokratijos deficitas yra problema. O ne dėl to, kad nėra Europos frakcijų ir partijų logo ant biuletenių, ar dėl to, kad nėra bendro europinės lenkščio ar panašiai, ne dėl to, kad reikia nurodyti prieš kiek savaičių registruojamas kandidatas vienoje valstybėje narėje, ar išvakarės rinkimų, ar prieš kažkiek savaičių, prieš kiek dienų. Tai yra problemos, kalbant apie dalyvavimo problemą arba rinkėjų sudominimo, tai yra ne antrailės arba ketvirtos ar penktos svarbos problemos. Užsijimkim tikromis problemomis, su kuriamis susiduria ES piliečiai, o tuomet ir dalyvavimas rinkimuose bus didesnis. O čia kažkokie klausimai tai nėra svarbus. Labai ačiū. Ar būtų dar norinčių kalbėti, nes tiesą sakant, jau artėjame prie diskusijų pabaigos. Kolegos iš Europos parlamento, ar norėtumėt kalbėti apie rinkimų teisę, ne? Niekas nenori kalbėti, galime baigti diskusijas. Taigi dabar jau norėčiau e, paprašyti apibendrinti, po to pati galbūt dar tarsi parašodžiu. Ačiū. Ačiū už e, išsakytas mintis. Mums labai svarbu įsiklausyti į nuomonės e, ir išbandyti vandenis, jeigu taip galima pasakyti, kartu su jumis. Manau, iš pat pradžio reikia pasakyti, kad geri rinkimų įstatymai niekuomet nepakei, nepakeis na, geros politikos, politikos formavimo. Daug kas minėjo daugybę krizių, pabėgėlių krizė ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tiesų, tai akivaizdu, netgi kai kalbame apie rinkimų teisę. E, žinoma, mums reikia gero politikos formavimo, dėl to klausimų nekyla bet reikia ir geros demokratinės praktikos, kaip minėjo kolega iš Belgijos. Kai gerai įgyvendinama demokratija, na, užtikrinamas geras atstovavimas ir na, e, tokia institucija kaip Europos parlamentas. Kolegos iš nacionalinių uh, parlamento taip pat e, e, minėjo ir turbūt dauguma piliečių sutiks su tuo, kad e, kyla problemų dėl praktinio demokratijos įgyvenimo, kalbant ir apie tas sąlygas, kokios taikomos organizuojant rinkimus Europos parlamentą aišku, ir valstybėse narėse norime geros rinkimų teisės, kad visi piliečiai būtų uh, pakviesti turėtų galimybę pasinaudoti savo demokratinę e, teisę, kai europinių lygmenių, kai kalbame apie ES teisės aktus, ES taisyklės, kai posėdžiaujame e, kiekvieną mėnesį Strasbūrė, e, posėdžiaujame nuo pirmadienio iki penktadienio ir, ir, ir tuomet ateina tas suvokimas, kiek daug sričių mes reglamentuojame, kuriame teisės aktus. Uh, Ir aišku, norime, kad žmonėm būtų tinkamai atstovaujama, kuriant tokius teisės aktus. Europos Sąjungoje yra liberaliai atvira demokratija, tikiuosi, kad taip ir išliks. Matome tam tikras tendencijas, matome, kad galvas kelia neliberali demokratija Europoje, tai kyla tam tikrų baimių dėl to, kas laukia. Manau, kad uh, Europos piliečiai taip pat gali pareikšti ir savo protestą balsuodami. Iš tiesų, ne vienas Europos parlamento narys ir gavo savo mandatą būtent dėl tokio na, balsavimo, taip, tai yra legitimu ir labai gerai. Daug kalbėjusių kalbėjo apie tai, kad reikėtų pritaikinti, pritaikyti turimas sistemas. Kalbame apie rinkimų teisės aktą patvirtintą 76-aisiais. Ir ne, negalime likti leidę šaknis 20-ajam amžiui, reikia žengti į 21-ą amžių, reikia neatsilikti nuo, nuo pokyčių, nuo naujovio, apie tai reikia galvoti. daug kas buvo sakyta apie tai, kad tik išsprendę tokius klausimus kaip migracija galėsime kalbėti apie rinkimų teisę, bet e, tai būtų pernelyg paviršutiniška vertinti situaciją. Apie Surlich ir daug kas kitų kalbėjo apie Europos rinkimų teisę. Pagrindinė mintis yra e, numatyti e, tokias taisyklės, kurios įgyvendintų demokratiją europinių lygmenių. Daugelis ryčių turi minimalius standartus, pavyzdžiui, vartotojų apsaugos srityje, daug kur kitur. turime bendrus standartus taikomus Europos partijoms, yra Europos partijų statutas, turime Europos parlamento narių statutą, bet nėra tokio Europinio statuto skirto rinkimams į Europos parlamentą. Tad tai gan keista, kad iš tiesų nuėjom tokį ilgą kelią Bet kol kas esame užstrigę su tuo teisės aktu patvirtinu 76-aisiais. Šiesų nenorima yra primesti vienodų sąlygų organizuojant rinkimus, kad tai harmonizuoti reikėtų, bet reikia kažkaip tai pritaikyti, siekiant užtikrinti, kad rinkimų teisės principai atitiktų, atitiktų pagrindinės ES vertybės. Ir e, tokiu būdu galbūt būtų galima atsakyti ir tai, ką sakė ponas Ažubalis. Taip, iš tiesų, kai kalbame apie rinkimų kampanijas valstybėse narėse, žinoma, tai turi atspindėti kultūrą, valstybėse narėse nėra jokios prasmės harmonizuoti visą, e, visą tai, tačiau visgi turėtų būti taikomi minimalų standartai. E, Panas Aldriš kalbėjo apie savanoriškas taisyklės, kad e, niekas nebūtų privaloma. Tai viena iš nuomonių. Visgi ES kūrėme erdvę, kur taikomos bendros taisyklės. Ir jeigu taip yra, reikia ir bendrų pamatinių sąlygų. Reikia uh, Europos parlamento, kur remiantis Lisabono sutartim išrinkti nariai neatstovautų atskirom valstybėm, jie atstovauja visiems ES piliečiams. Taigi turime užtikrinti, kad būtų atstovavimo ES piliečiams ir ES nėra atskiros, atskiros valstybės, galbūt kai kas spurtisite galvas, bet taip yra pasakyta sutartyse, tokia ir yra esmė. E, čia kūrėme teisės aktus ES e, vardan, aišku, atsinešam su savim savo, savo šalis, bet galų gale e, tvirtiname teisės aktus standartus ES, ne Vokietijai, Ispanijai ar kažkokiai kitai valstybei nariai. Aš manau, kad e, e, daugeliu bus su, e, su tuo susitaikyti, bet taip jau yra daugiau negu 50 metų. Jeigu negalime su tuo susitaikyti, tai pamirškime apie ES ir europiniai, europiniai rinkimai bus antrarūšiai. Ką dar norėčiau sureaguoti? Dėl to, ką sakė ponia James, ačiū už konstruktyves pastabas. Uh, įdomu, kad jungtinė karalystė pati galvoja, e, kad nėra jokių garantijų, kad išstos iki 19 metų iš ES, bet pažiūrėsim, kas bus. Juki partija tai galvoja, a, jūs nebe Juki atstovaujate, jūs dabar galite laisvai savo nuomonę reikšti. Puiku. Bet e, esate teisi vienu požiūriu. Reikėjo rinkėjų registro, europinio rinkėjų registro. Na, tai tiesiog būtų dokumentas, kuriame aiškiai pasakyta, kas turi teisę balsuoti. Savo įžangoje minėjau, kad Junktinė karalystė yra priešakinės linijose, yra sukūrusi tokį registrą. E, aš manau, kad e, toks registras tikrai naudingas yra, bet taip pat e, Suvokiame, kad daug kur tai daroma, likus labai mažai laiko iki rinkimų ir galimos klaidos yra. Na, iš tiesų, svarbu įsitikinti, kas užregistruotas, kas galbūt gali turėti dvigubą pilietybę. O kai viskas daroma paskutinę minutę, tai dažnai tie registrai nėra tikslus ir turime tokią situaciją. Yra kas balsuoja du kart. Kita vertus, gal kas nors pasakys geriau du kartus nubalsuoti negu nei vieno, bet, e, bet kokiu atveju tai pažydžia taisyklės, tai teisybė. Na ir e, e, čia galėčiau pasakyti, kad žinoma, mes norime, kad terminai būtų nustatyti tinkamesni, kalbėjome apie 12 savaičių, dabar nusprendėme, kad galbūt 8 e, savaitės, kai kuriuose valstybėse labai trumpi tie terminai yra, iš tiesų e, yra galbūt tūkstančiai žmonių, kurie du, du kartus balsuoja ir reikia užtikrinti, kad jie tik vieną kartą balsuotų. Toliau, dėl piliečių iš trečiųjų šalių balsavimo. Aišku, aišku, judumas yra ta teisė, kurio daug kas pasinaudoja dėl profesinių priežasčių ir panašiai, turi teisę vykti gyventi kažkur tai kitur. Ir aš manyčiau, kad gerai būtų turėti galimybę tiems, kurie gyvena už ES ribų, dalyvauti Europinėse rinkimuose. Bet tarkim, jeigu kažkas gyvena trečiojo šalyje visą gyvenimą, uh, ir, ir tiesiog negyvena savo ES kilmės šalyje. Turime kalbėti apie balsavimo teisę, dėl to ar, ar ją suteikti 16-mečiams, ne, nežinau, kokia būtų rekomendacija, galbūt taryba, valstybės narės galėtų tai pasigilinti. Aš manau, kad 15-mečiai iš tiesų jau yra labai netgi pajėgus pareikšti savo nuomonę. Uh, yra pasirengę tą padaryti ir iš tiesų būtų gerai anksti jaunimą įtraukti, kad jie galbūt galėtų dalyvauti, kuriant ES istoriją kaip manoma. Anksčiau taip pat, aišku, vyksta diskusijos dėl elektroninio balsavimo. Esame pakvietę valstybės narės įvertinti šitą dokumentą. Manau, kai kurios valstybės tai jau padarė. Uh, E, kitos e, tebe nagrinėja. Kai kuriuose valstybėse jau yra elektroninės balsavimas, aišku, dar lieka neišspręstų klausimų, kaip pavyzdžiui, domenų apsauga, domenų saugumas. Ir jeigu bus galima išspręsti šitas problemas, e, tai, tai, tai, tai, tai tikrai jokio klausimo dėl to nekils. Dabar žinome, kad ją perskaičiuojame uh, trijose e, valstijose e, balsai. Ir čia kaip tik tai ir dera akcentuoti, kiek svarbus yra saugumas. Buvo kalbėta apie minimales ribas ir turiu pasakyti, kad 26, 26 šalise yra minimalus reikalavimai, tik dviejose šalise, Ispanijoje, Vokietijoje to nėra. Ir iš tiesų yra parlamente kolegų, kurie susilaukia labai mažai balsų, tik 7 procentus, o kai kuriem kitiem reikėjo galbūt 20 tūkstančių rinkėjų pritarimų, kad patektų į Europos parlamentą, o kai kuriem kur kas mažiau. Tai yra labai svarbu galvoti apie minimalų balsų e, skaičių, organizuojant Europinius e, rinkimus Pono Šinkovskis e, iš Lenkijos sakė, kad galbūt e, piliečiai nedalyvauja Europinėse rinkimuose dėl kažkokių kitokių dalykų. Bet e, Europos parlamento rinkimai yra, yra svarbus, nors ir E, Europos parlamentas yra toliau negu, tarkim, e, savivaldybės taryba ar net sostinė. Na, suprantame, kaip, kaip ją, pavyzdžiui, Vašingtonas yra priešas labai dažnai, Europoje na, e, Bruselis kartais tokiu priešu vadinamas yra, kartais tiesiog pasinaudojama tuo mm, Briuselio kaip mm, bokso kreušę, kaip atpirkimo ožį, nors labai dažnai problemas tikrai sukurtas neten yra. Ir mm, kai kalbame apie europinius rinkimus, reikėtų to nepamiršti. Kalbėjo kolegija iš Katalonijos kalbėjo apie tai, kad e, reikėtų suteikti galimybę visiems ES balsuoti, ne tik piliečiams. Ir e, iš tiesų ES gyvena e, daug asmenų iš trečiųjų šalių, jie daug metų gyvena, bet nėra piliečiai. Ir turbūt šiam kontekste būtų įdomu pagalvoti apie tai, ar jiems nevertėtų leisti dalyvauti šiame politinėme procese, nevertėtų leisti balsuoti. Kai kuriuose šalise trečių šalių piliečiai gali dalyvauti regioninėse arba vietos rinkimuose. Ir apie tai diskutavome, bet e, ko gero dar toli e, taip nepasistomėjo tos diskusijos dėl jų dalyvavimo Europinėse rinkimuose. Na, man regis, daugmaž apžvelgiau viską, kas, kas buvo išsakyta. Uh, Ir galvoju apie tai dar, ką sakė pana Šnovskis. Buvo kalbėta, kad Europos e, Sąjungoje demokratijos deficitas. Ta mantra kartojama taip e, dažnai, kad tapo tokia nuvalkiota, nebeteko prasmės. E, Na, iš tiesų, kai kalbame apie rinkimus į Europos parlamentą, aš neižvelgiu jokio demokratijos deficito. Manau, kad e, buvome e, teisę tai išrinkti, kaip ir kolegos į nacionalinės e, parlamentus. Jie taip pat buvo renkami visuotiniuose rinkimuose, laisvose rinkimuose. Tad, manau, kad Europos parlamentarai turi lygiai tiek pat įgaliojimo kurti teisės aktus kaip nacionalinių parlamento nariai. Galbūt būtų geriau, kad aktyvumas būtų geresnis, bet visgi rinkimai yra, yra teisėte. Mes lygiai tiek padiskutuojame, lygiai tiek pat esame skaidrus, posėdžiai transliuojami internetu. Aš žinau, kad daug, daugelio nacionalinių parlamentų posėdžių diskusijų piliečiai negali e, išgirsti. Tad iš tiesų, kai kalbame apie Europos parlamentą, tikrai nejaučiu jokio demokratijos deficito na, komunikacijos deficitas, nekalbėsiu apie informacijos trūkumą, nes informacija iš ties pateikiama, bet manome, kad reikia to ryšio e, tarp tos informacijos, kurios, kuri yra ir tarp e, žmonių, nes e, iš tiesų būna taip, kad ir partijos nesukuria tam, tam tikros skaidrumo, kalbant apie Europos politikos formavimą, ne, nepakankamai bendravimą su piliečiais. Tai yra ką tobulinti. Na, kai kalbame apie Europos partijų logotipus, kad jie turėtų būti labiau matomi. Uh, tai būtų galima parodyti žmonėms ryšį, tą e, europinį ryšį tarp partijų. O čia būtent ir diskutuojame kartu europinių lygmenių. Tad e, pirmininkė tiek. You, Yo, uh, like to... Dėkuoju. Norėčiau labai e, trumpai apžvelgti kai kurios klausimus, kurie mano nuomonė turėtų būti išaiškinti. Ir visų pirma, ši nuomonė, kurią išreiškė porą trejetas kolegų iš nacionalinių parlamentų, tai kodėl reikia, kam reikia? Reikia dėl to, ką Filip Maus pasakė labai aiškiai, tai yra Europos demokratijos kokybė, bet reikia taip pat, kad sutartis labai aiškiai nurodo, straipsnė mano nurė, nurodžiau e, pradžioje 231, nurodo, kad Europos parlamentas rengia pasiūlymą nustatančią e, rinkimų sistemą ir būtent sutartis suteikia mums tokią galimybę, ar turėsim vieningą tvarką visose valstybėse narėse, ar turėsim tvarką, kuris, kuri krinčiama bendrais principais. Mes dėl to diskutavom ir nutarėm, kad geriausias kelias eitis, gerbti įvairovę, tradicijas, yra tai, kas geriausiai tinka ką žmonės, prie ko žmonės piliečiai yra pripratę, tiesiog laikytis bendrų principų ir visa šio teisės akto filosofija būtent ir yra pagarba bendriesiams principams. Mes užtikriname pakankamai lankstumo nacionalinėms tradicijoms, jeigu taip galim pasakyti. Ir taip pat, mano nuomonė, labai svarbu žinoti faktą, kad e, šiame teisės akte yra klausimai, kurie turėtų būti privalomi, bet yra ir mm, keletas rekomendacijų, kur valstybės narės galėtų apsvarstyti ateičiai. Ir minėjome 16 ar 16-mečiai vaikai gali eiti balsuoti ar ne. Austrijoje galima, o mes tai nurodėme kaip rekomendaciją, kad reikėtų e, pamastyti ir galbūt pasirenkti, kaip sakė Anna James, jaunimas turėtų žinoti, kad tai yra prievolė ir atsakomybė balsuoti, o ne vien tik tai teisė ir malonumas turėtų tei, turėti teisę nuspręsti, bet tai yra ir prievolė, pareiga. Mes signalizuojame m, dalykus, kurie bus svarbus ateityje. Antras dalykas, norėčiau norėčiau, kad žinotumėte apie faktą, jog tai, ką mes galiausiai pasiūlėme, yra darbas dėlių pastangų rezultatas, kompromiso siekimo rezultatas, nes čia uh, parlamente yra ne vien tik tai aštuonios frakcijos, bet apie 300 politinių partijų, jeigu pam, nepamiršim tikslių skaičių. Taigi mes turėjom pasiekti kompromisą ne vien tik tai tarp frakcijų, bet nacionalinių delegacijų. Uh, nes mes Europos parlamente, mes čia atvykdami, mes išlaikom tą nacionalinį pagrindą, e, prie kurio esam pripratę. Mm, kai kurie e, kolegos jau kelis kartus dalyvavo rinkimuose ir taip pat žino apie tai, ką jūs kalbate, bet mm, demokratijos labui, visų pirma, siekiant užtikrinti, kad e, parlamentų rinkimai būtų lygus vienodi, kad visi piliečiai turėtų tą pačią teisę nuspręsti, kas bus sąraše, bet yra tokių atvejų, kai kai kuriuose valstybėse narėse trys mėnesiai likus iki rinkimų, žin, žmonės žino, už ką jie balsuos ir turi galimybę priprasti prie to kandidato, susipažinti, o per pastaruosius metus per tuos rinkimus buvo taip, kad likus dviem savaitėms iki rinkimų buvo paruoštas kandidatų sąrašas. Štai kodėl mes siūlom tokią, na, harmonizavimą, suderinimą ir nurodami terminus. Bet aišku, mes nenumirsim ir ten bus 12 ar 3 savaitės. Čia vėlgi reikia kompromiso, kuris leistų, kad visi būtų patenkinti. Norėčiau pabrėžti tai, ką jūs sakėte irgi, kai kurie kolegos sakė, mes nemanome, kad e, mes keičiam tą e, rinkimų sistemą, bet jeigu žmonės mano, kad rinkimų procesas jiems pateikia daugiau informacijos, suteikia jiems taip pat e, teisę užtikrinti su asmenį, kuris bus renkamas, žinoti daugiau apie šitą žmogų, žinoti, ką jis veiks parlamente, kuriai frakcijai priklausys, kokios politinės programos ta, grup, ta frakcija laikosi. Būtent tai yra demokratija. Tai leidžia sužinoti tiesą, sužinoti faktus. O pastaruoju metu politinėme procese viso to buvo nepaisoma. Taigi tiesiog tai yra susijęs su kokybė gera demokratinė praktika ir demokratijos kokybė. Kai dėl vieno ar kelių specifinių dalykų šis teisės aktas e, jis a, bus parengta šiais metais. Taip pat šiais metais manau, kad paspartės ir Britanijos išstojimo procesas Nežinau, kada ir kaip tai įvyks, bet yra didžiulis e, iššūkis, nes reikia perskirstyti vietas Europos parlamente, mes turim tai padaryti, tai yra tarybos sprendimas ir reikia tai vykdyti, tai padaryti greičiau, o ne vėliau. O dėl to ši diskusija dėl rinkimų teisės yra dar didesnis iššūkis, mes tai suprantame, mes esam pasirengę diskusijoms, taip pat nacionalinėse parlamentuose, kur vyks ratifikavimo procesas Mes, kaip parlamento nariai, atstovaujame piliečius ES lygmenių ir mes esam pasirengę spręsti šį klausimą, būsimo parlamento rinkimo e, klausimą ir reikia atsižvelgti į visus iššūkius, e, taip pat e, vietų perskirstimą, politinį sprendimą, kaip tai bus tvarkoma. Vienas dalykas, norėčiau pateikti Jums pavyzdį, kur mes nepriverčiame, bet mes siūlome tam tikrą požiūrį ir tai yra rinkimų data yra skirtingos um, tradicijos. Penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, tada vyksta balsavimas. Tai yra Europos rinkimų savaitė. Mes nenorim to keisti, nesiūloma vienos dienos visiems, bet manome, kad galime uh, leisti tas keturias dienas, kad būtų renkami e, kandidatai į parlamentą, o ne rinkti visus vieną dieną, tą pačią dieną. Čia būtent mes e, siūlom, kad tik tai būtų baigta vienu metu sekmadienį vakare, bet tai bus tikrai e, labai svarbus atvejs, bus renginys, kai bus kelbiami rinkimų rezultatai tai tokio pobūdžio suderinimą mes siūlome teisės akte. Ir dar e, dėl tą vadinamą špicen kandidatam, e, jūs tai kelis kartus minėjome, čia parlamente vyko labai rimta diskusija. Ir tai yra nepaprastai svarbus klausimas, e, kalbant, diskutuojant su taryba. Ir galiausiai mes suprantam, kad čia nedėta teisinė prasme priimti sprendimą. Bet jeigu žiūrėsim, kas vyksta Europos partijose, Europos politinėje šeimoje. Tai bent jau didžiuosiuose, jie tai, taiko tokį požiūrį savo statutuose, savo, savo taisyklėse. Tai politiškai neprasme tai vyksta Europoje, galbūt ne čia Europos, Sąjungo, Europos parlamente, ne jos ekte, bet negalim sustabdyti, nes Europos politinės partijos taip nori. Yra kai kurie dalykai, e, kai mes turim tiesiog atsiverti, atverti savo protus, nes jie atspindi politinį interesą, politinį suvokimą, ką reiškia Europos, rinkimai Europos parlamento, Europos institucijas. Ir būtent palaipsniui Europa e, žengia į priekį, laikosi demokratinės procedūros ir nori tai daryti draugė, mes tą patį bandom daryti. Mes turim teisę ir pareigą kilančią iš sutarties, bet mes turim e, dirbti kartu su kolegomis nacionaliniu lygmeniu, su vyriausybėmis, kadangi manome, jog tai yra bendras iššūkis ir bendra atsakomybė. Tai štai ką esam pasiekę šiandien, manau, reikės ir jūsų paramos mes norėtume e, išsiaiškinti ir galbūt po šių dienų diskusijų jūs suprasit kai ką skirtingai, mes norėtume prašyti labai rimtai apsvarstyti, kad tai yra bendras iššūkis, mes neišspręsim Europos demokratijos problemos mm, vien tik tai šitų rinkimų teisės pakeitimų, tačiau mes turim žengti žingsnį ir priekį ir užtikrinti proceso patikimumą, o taip pat e, Europos demokratijos patikimumą. Būtent dabar tam kyla didžiausias pavojus. Taigi baigėme svarstyti šitą darbo tvarkės punktą. Tai reiškia, kad jums liko šiek tiek laiko ir maloniai pabūti Europos parlamente iki pietų, nes, kaip sakiau, pietus yra vien, pirmą valandą, 13 valandą restorane nulinėme aukšte, tai yra pats žemiausias aukštas pastate. Taigi kviečiu į pietų, o toliau 3 valandą, 15 valandą mm, diskusiją apie pokyčius Europoje, būsimas mm, sutartis ir pasinaudojimą dabar galiojančiomis sutartimis. Ačiū.